Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung des Haushaltskontrollausschusses eröffnen. Mėly kolegos, man džiugu pradėti pirmąjį biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Šiais metais noriu pasveikinti jūs visus ir jūsų šeimas su naujais metais, palinkėti jums geriausios kloties. Labai tikiuosi, kad mes visi biudžeto krizės metu valstybės analėse mes visi Europos parlamente galėsime dirbti sėkmingai, nes šis komitetas labai svarbiai prisėda prie to, kad ES lėšos būtų leidžiamos tinkamai ir teisingai. Mes dalyvaujame metinėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje. Turiu pasakyti, kad e, š, man tai pat labai džiugu pasveikinti jūs, baroninė Ashton, tai yra tam tikra prasme premjera mūsų darbė. Mes labai džiaugiamės, kad jūs priemėt mūsų kvietimą ir atvykote į mūsų posėdį, kad sutikote atsakyti į mūsų klausimus. Tai nauja atsakomybės rytis, kurią mes įgėjome pagal Lisabono sutartį. Todėl labai džiaugiamės, kad šiandien atvykote pas mus ir mm, labai džiaugiamės galimybę išgirsti jūsų atsakymus į mūsų klausimus, bet visų pirma, gal kavos ar arbatos. Ja. Rapporteur, ich frage zuerst den Herrn äh, Berichterstatter, ob er einleitende, ob er einleitende Bemerkungen machen möchte. Herr Geier, bitte. Visų pirma, gal pakviesiu pranešėją tarti keletą ženginių žodžių, ponas Gairis. Ačiū pirmininkė. Aš taip suprantu, kad uh, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą arba išorės veiksmų tarnybai patenka į um, kitų institucijų biudžeto uh, sritį, taigi panas Šerneckis, man atrodo, yra atsakingas už šį klausimą. Taip, pirmininkas, atsiprašau, aš nema, tiesiog nepastebėjau pono Černeskio. Atsiprašau, žodis jums, prašom. Uh, you, Chairman, uh, for... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti mūsų viešinę, tai yra Europos išės veiksmų tarnybos vadovė, vyriausiai galiotinė, Baraginė Ešton mūsų posėdėje, e, taip pat pana Pinkston ir pana Vargijo Tuoma Bruza iš Europos audito rūmų. Pirmą kartą kalbame apie Europos išės veiksmų tarnybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir noriu padėkoti Baraniniai Ešton už tai, kad ji tikrai labai uh, sparčiai kartu su savo komanda atsakė į mūsų klausimus. Noriu padėkoti už pozityvų, konstruktyvų požiūrį, kurio šio tarnyba laikosi. Mes labai uh, vertiname tai, kad Europos išorės veiksmų tarnyba tikrai labai rimtai žiūri į šį uždavinį. Vis tik tai dar lieka keli klausimai, į kuriuos suprašyčiau pateikti papildomos informacijos. Visų pirma, dėl EIVT organizacinės struktūros. Aš dar ne visiškai suprantu, mano dimuoto, po vykdomo generalinio direktoriaus pareigas, gal jūs galėtumėte jas detaliau apibūdinti mums. Taip pat klausiminę prašiau papasakoti, kokios yra konkrečios priemonės, kurios užtikrina geresnę sinergiją tarp EIVT ir DEFCO. Ir taip pat tarp EIVT ir nacionalinių diplomatinių tarnybų. Esu dėkingas už pateiktą informaciją, atsakant į mūsų klausimus, bet dar norėčiau paprašyti jūsų pateikti mm, du, tris e, praktinius tokių priemonių pavyzdžius, kurie leistų pamatyti, kaip ta sinergija yra užtikrinama tarp šių minėtų tarnybų. Toliau dėl mano klausimo dėl savęs įsivertinimo ir reikalavimų vykdymo. Jūs sakėte, sakote, kad į tą laiką situacija jau yra ištaisyta, tai gal galėtumėt jūs ar jūsų tarnybos pateikti mums e, tas ataskaitas, kurių trūksta. Taip pat aš suprantu, su kokiais sunkumais susidurėma um, užtikrinant veiklą ir mm, ypač, kai na kalba apie delegacijas, ypač apie teritorijose, teritorijose, kuriuose mm, dirbama visiškai kitaip nei ES. Gal jūs galėtumėt detaliau papasakoti, kaip EIVT stengiasi pakoreguoti savo pažangę praktiką ir labiau pasimokyti iš to, kaip dirba nacionalinės valstybių um, ambasados tose valstybėse. Jūs taip pat sakėte, kad EIVT baigė parengti tarpusavio supratimo memorandumą su Olafu tam, kad um, šis bendradarbiavimas būtų paremtas tvirtų pagrindų. Ką jūs turite galvoje, sakydama, tvirtas pagrindas? Kas bus apimta šiame memorandume? Ar yra kokia tai procedūra, kaip būtų nagrinėjami skundai? SMS e, situacijų, situacijų centre. Jūs taip pat sakėte, kad e, grįžtamo informacija bus kleidžiama tarp tų Mm, produktų vartotojų, ar jūs galvojate, kad grįžtamosios informacijos procedūra yra tinkama skundams analizuoti? Toliau kalbant apie ES e specialiuosius įgaliotinius, jūs sakėte, kad vyriausiai galiot, kad specialus atstovai yra atsakingi ir dirba pagal specialius mandatus. Kaip tie mandatai yra apibrėžimi? Uh, paskiriami. Gal jūs galėtumėt tai mums plačiau papasakoti, koks būtų toks mandatų, tokių įgaliojimų turinys. Taip pat dėl es institucijų ir valstybių narių darbo um, paskirstimo tarp laikinųjų agentų ir pareigūnų. Ar tai reiškia, kad es institucijų institucijų pareigūnai ir laikinieji e, agentai dirbantis iš valstybių narių, kaip yra, kaip, koks yra tarp jų pasiskirstimas. Toliau įvertina 2011 metų administracinio biudžeto įvykdymą. Matome, kad nebuvo galima dėl biudžetinių įsipareigojimų kai kurių lėšų įgyveninti 2011 metais ir jos buvo perkeltos į 2012 metus. Tačiau būtų gerai gauti bent jau apitikrius paskaičiavimus, kokios tai būtų sumos. Ar galėtumėt mums pateikti tokią informaciją? Ir galiausiai, baroninė, aš noriu iš anksto Jums jau padėkoti už atsakymus, kuriuos mums pateiksite. Ačiū, kolega Černecki. Toliau. E, jūs kalbėjote kaip pranešėjas dėl kitų institucijų biudžeto įgyvenimo procedūrų. Audito rūmams labai svarbu e, pakomentuoti, bent jau trumpai būtų jūsų pasisakymą. Norime atkreipti dėmesį, kad ponia Ašton turi kitų įsipareigojimų ir apie 10 val. šiandien turės išeiti. Jei e, reikia suspėti į lėktuvą, Bet tikiuosi, kad mes turėsim galimybę pasikalbėti su vykdomosios valdžios atstovais ir po pono Sullivan pasisakymu. Taigi pirmiausia žodis ponui Pinkston iš audito rūmų. Gal galėtume trumpai pakomentuoti prieš e, tai, kai aš suteiksiu žodį baronieniai Ashton. Teisin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, džiaugiuosi turėdamas galimybę dalyvauti E, tokiame sustikime, kaip jūs pirmininkė sakėte, pirmame šiais metais, bet e, e, tai turbūt nėra vyriausios įgaliotinės premjera, kaip kokiam Berlyno kinų festivale. Mes su kolega E, Tomi Muguruza taip pat e, e, pasitarėme ir atvykome kartu, nes jis dalyvavo e, dalyvaujant didžiatai gvinimo administracinėje dalyje. Ponas Fazakas taip pat yra čia, nes jis bus audito valdybos narys e, dabar pradedant išorės veiksmų tarnybos biudžeto tikrinimą. Ačiū dar kartą, kad mus pasikvietėte. E, E, pasakysiu porą žanginių pastebėjimų, o paskui pradėsiu kalbėti apie 2011 metų metinę ataskaitą, o paskutinėje pasisakymo dalyje padarysiu išvadas. Pirmiausia, įžanga. Visų pirma, turiu pasakyti, kad labai e, smagu buvo 38-ame 2011 metų veiklos ataskaitos puslapyje e, paskaityti, kad e, išorės veiksmų tarnyba ketina e, pasiekti e, visišką maksimalų veiklos greitį 2013 metų viduryje. Tai mus labai džiugina, ypač kai kalbam apie jūsų reakciją į mūsų atliktą auditą. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad per pirmosius keletą E, tarnybos e, veiklos metų, e, jai teko patirti tam tikrą skaudų krikštą. Kaip žinia, tuo metu vyko arabų pavasaris ir panašus kiti svarbus veiksmai. Ir vyriausioji galiotinė būtent tokiame kontekste turėjo pradėti dirbti. Reikia imtis daugelio įvairių priemonių ir veiksmų. Be abejo, reikėjo įdarbinti uh, personalą, reikėjo sukurti veiksmingus darbinius santykius su atitinkamu Europos komisijos generaliniu direktoratu ar direktoratais. Europos komisijos generalinių direktoratų um, veikla mums kaip auditoriams yra nepaprastai svarbi. Kaip aš jau sakiau e, individualiame pokalbėje su ponė Ashton, svarbiausia yra, kad atsakomybė, ypač tarp EIVT ir DEVCO, būtų labai aiškiai paskirstita ir tas paskirstimas būtų visiems suprantamas. Audito rūmams svarbu, kad pagalbos besivysančiom šalims kokybė išliktų pagrindinis prioritetas visiems dalyvaujančiams atitinkamuose procesuose. Uh, E, čia aš galėčiau paminėti ir e, tai, e, apie ką kalbėjo ponas Černeckis, pranešėjas, teikdamas savo klausimus. O dabar aš norėčiau pereiti prie 2011 metų metinės ataskaitos. Tai darysiu dviem dalimis tarsi paskirstydama savo kalbą. Kaip jau minėjau, pirmojo dalyje kalbėsiu apie administracinės išlaidas, tai mes vadiname metinės ataskaitos devintuoju skirsniu. E, jame yra išdėstytos pastabos apie Europos išorės veiksmų tarnybos veiklą. E, pirmiausia, tai yra padaryta e, pastraipose nuo 9.25 iki 9.28. O paskui kalbėsiu apie išorės santykius, pagalbą besisančiam šalims, plėtrą ir panašiai. Taigi dabar e, administracinės išlaidos. Pirmoji dalis. Devintasis mūsų e, pranešimo skirsnis. Net ir čia mes galime išskirti tarsi du pogrupius. Pirmiausia, e, žmogiškiai ištekliai, kitas dalykas - viešieji pirkimai. Žmogiškiai ištekliai ir jų valdymas. Čia audito rūmai išskyrė dvi problemas, kurias mūsų nuomonė reikėtų spręsti. Kaip matote, tekste devintajame skirsnėje. Jeigu pamatytume e, svarbiausius punktus, tai išvelgtume, kad iš 17 e, audito ištirtų e, atvejų šešiais e, buvo nepakankamai pateikta informacijos ir informacija e, E, buvo nepakankamai nauja. Turiu galvoje Europos išorės veiksmų tarnybos e, e, darbuotojų asmenį ir šeimos padėtį ta informacija nebuvo naujas ir todėl buvo neteisingos išmokos suteiktos. Kitas dalykas, laikinųjų darbuotojų darbo sutartys buvo e, pasirašytos praėjus trims ar septyniems mėnesiams po jų e, faktinio darbo pradžios. Dabar galėčiau dar išskirti ir vieną konkretų e, atvejį susijusiu su saugumo sutartimi e, Venezueloje. Jau 24 metus ta sutartis egzistuoja, jau be jokių pakeitimų, apie tai 9.27 e, punktai yra kalbame ir suprantame, kad uh, Trijose iš penkių ištirtų atvejų buvo nustatyti pažeidimai viešųjų pirkimo procedūroje, užtikrinant saugumo paslaugas. Dabar pereinu e, prie e, antrosios savo apžvalgos dalies - išorės veiksmai e, pagalba besvysančiom šalims ir panašiai. Ir e, kalbėsiu bendrai apie veiklą finansuojamą iš 8, 9 ir 10 Europos plėtros fondų e, segmentų. E, gerbiami parlamentarai turbūt prisimena, kad per neseniai įvykusi komisijos nario Piebalks klausimą aš pasinaudojau galimybę e, pakomentuoti 2011 metų ataskaitos e, tam tikras dalis. Abi šios tos dalys buvo iš septinto skirsnio ir Europos plėtros fondo skirsnio ir jos buvo susijusios su biudžetinė parama. Kaip žinia, ES paramos valstybėms partneriams programavimas yra bendras Europos išorės veiksmų tarnybos ir DEFCO direktorato darbas. Šiame procese e, turi būti įvardintos uh, pagalbos sumos pagal kategoriją ir uh, pagal pagalbos mechanizmus. Todėl, uh, gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau išskirti, kiek skirtingų rizikos rūšių iškyla dėl biudžetinės paramos ir gyvenžinant biudžetinę paramą. Dvi pastraipas išskirčiau septintame skirsnėje. E, 79 ir 70. Ir prisiminsiu porą dalykų, apie kuriuos jau kalbėjau praeitą sykį. Pirmiausia, biudžetinė parama labai dažnai yra suteikiama e, viešai finansų valdymo sistemai esant labai, labai silpnai. Švelniai tariant, manau, kad tai būtų galima pasakyti pasirinkta labai atsargi formuluoti. E, Kitas svarbus dalykas - audito rūmų auditas e, tam tikrame etape yra nutraukiamas, kai pinigai yra pervedami į valstybės partneris išdą. E, kitas dalykas - e, teisinės nuostatos reglamentuojančios biudžetinę paramą yra labai plataus masto, irgi švelniai tariant, labai taip aptakiai įvardinant, todėl iškyla nemažai sunkumų. Ir e, baigdamas aš galiu pasakyti, kad labai svarbu rimtai pagalvoti, ar ta rizika, kuri iškyla įgyveninant pagalbos besisučiams šalims biudžetą, gali būti toleruojama ES mokesčių mokėtojo. E, žinant, kad daugelis valstybių partnerių e, turi labai silpnas finansų valdymo sistemas ir neretai kenčia nuo paplitusios korupcijos. Kaip jau sakiau, ponas Fazakas yra atsakingas už mūsų rengiamą auditą apie išorės veiksmų tarnybos veiklą. Ir, e, kaip jau sakėme, greičiausia e, ši tarnyba pradės veikti efektyviausių greičių jau metų viduryje, todėl tikimės, kad padėtis pagerės. Ir e, mes tikimės, kad vyriausiai galiotinė atsiskaitys baigiantis jos kadencijai apie tą veiklą. Ir paskutinė išvada. Jeigu ar baigiamoji pastaba. Jeigu turit kokių komentarų audito rūmams dėl devintojo skyriaus, tai prašom kreipkitės į mus. Mes su kolega iš Ispanijos mielai jums viską atsakysime. Ačiū Karelui Pinsten. O dabar siūlyčiau geriausiai pasinaudoti likusiu laiku. Todėl prašyčiau baronienės Ašton atsakyti užduotus klausimus o tada vėl suteiksime galimybę e, užduoti klausimus frakcijų atstovus. Taigi, baronienė Ašton. Ačiū pirmininkė. Aš pateiksiu tokią įžanginę kalbą, o po to atsakysiu į pranešėjo užduotus devynis klausimus, o po to sureaguosiu į tai, ką pasakė auditorumo atstovas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad man labai malonu būti čia e, šį rytą. E, labai Esu dėkinga komiteto pirmininkui už tai, kad e, organizavo šį susitikimą ir sugebėjo atsižvelgti į mano sudėtingą darbo atvarkę. E, džiugu, kad laiku atsakėme į 137 klausimus ir e, Tikrai norėčiau, kad e, užmėgstas dialogas e, tęstusi ir dabar, ir po šio posėdžio. Man labai malonu e, dalyvauti šiame posėdėje, kadangi įdomu sužinoti, kokios yra jūsų idėjos. Labai svarbu, kad būtų sukurtos tokios sistemos, kurios tarnautų tikslui Europos išorės e, veiksmų tarnyboje ir taip pat suteiktų pakankamą lankstumą reaguoti į aplinką, kurioje mes veikia. Reikia atsižvelgti ir ne tik į susidariusi kontekstą, tačiau taip pat ir ekonominę situaciją bei kylančius iššūkius vietoje. Aš esu įsitikinusi, kad mes turime bendradarbiauti kartu, kadangi e, taip būtų galima geriausiai panaudoti turimas ribotas e, lėšas, kad būtų pasiekta Lisabono sutartis sutarties tikslai. E, džiugu, kad Europos parlamentas nuolatos mus remia, e, rengiant mūsų politiką e, įvairių sričių atžvilgių. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėjo mums reaguoti į besikeičiančią situaciją, pavyzdžiui, per arabų pavasarį reikėjo sukurti ir naujas koncepcijas. Ir tame darbe dalyvavo taip pat ir Europos parlamentas, kad būtų galima paremti socialinius ir ekonominius pokyčius. E, mes e, stengiamės atremti krizės, kai jos e, atsiranda, pavyzdžiui, Somalija, Afrikos kišulyje. Taip pat atsižvelgėme ir į dabartinius įvykius Sirijoje. Mes esame pasirengę greitai reaguoti į um, įvykius pasaulyje, pavyzdžiui, Birmoje ir Mienmarija. E, vaidiname lyderio vaidmenį dėrybose su Iranu, e, taip pat ir dėrybose tarp Belgrado ir Pristinos. Bendradarbiaujame su strateginiais partneriais, sprendžiant e, klausimus, kurie svarbus mums visiems Žmogaus teisų klausimas yra labai svarbus, e, kalbant su bet kuria pasaulio šalyje, šalimi. Aš galiu įvardinti mūsų tarnybos ne vieną e, veiklą, tačiau e, žinau, kad ES kūrė tikrai didelę pridėtinę vertę kai turi bendrą užsienio politiką. Taip pat ji ES gali suformuoti tokį bendrą požiūrį, apjungiant e, dalykus, kurie mums yra svarbus. Taip pat e, gali panaudoti ir visus e, instrumentus ir priemonės, kurios, kurios turi valstybės narės nacionalinių lygmenių. Taigi veiklos tokiu atveju nedu, nesiduplikuoja. Valstybės vis daugiau e, laukia e, paramos iš e, mūsų. Mes turime labai daug atstovybių įvairiose valstybėse ir aišku, susidurėme su ekonominėmis problemomis, tačiau stengiamės kuo geriau panaudoti mums suteiktas lėšas, kurias patvirtina ir komisija ir taryba. Mes atlikom, atlikome patikrinimo veiklas, kad būtų galima įsiaiškinti, kur būtų galima sutaupyti lėšas, pavyzdžiui, apjungiant kai kurias e, institucijas. Taip pat e, mes sugebėjome sutaupyti 10 procentų e, lėšų organizuojant įvairius tarybos sustikimus. Taip pat e, mes norėtume, kad e, mūsų tarnyba e, veiktų kaip visiškai autonomiška institucija. Antro patikros metu mes siekiame suteikti kuo daugiau įgaliojimų mūsų atstovybėms. Kaip greičiausiai žinote, mūsų atstovybės yra visiškai kitokios nei buvo anksčiau. Mūsų darbuotojai E, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad būtų sprendžiamos e, sudėtingos situacijos. Ir todėl mes tiesiogiai įtakojame e, situaciją vietoje. Tačiau turime uh, užtikrinti e, žmonių dirbančių vietoje saugumą ir juos e, e, išvežti, tarkime, kai jiems keila grėsmė. Juk įsivaizduojate, kad žmonės dirba sunku darbą sudėtingomis aplinkybėmis. Todėl mums reikalingos administracinės tinkamos procedūros. Pasinaudojame geriausią praktiką iš ES institucijų ir pasinaudojame taip pat ir vidaus tarnybos tarnybomis. Labai džiugu, kad e, mūsų tarnyboje apsilankė ir audito rūmų atstovai ir šiuo metu yra rengiamas ir supratimo memorandumas OLAF. Tačiau dabar mums reikalingos e, konkrečios procedūros, kurios būtų susijusios su e, specifinėmis EIVT tarnybos funkcijomis. E, reikalinga parengti samdymo ir žmogaus personalo e, politikas. Taigi, tai yra labai svarbus dalykas, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir e, formuojant bendradarbiavimo kultūrą. EIVT sėkmė priklauso daugeliu atveju nuo bendradarbiavimo su kitomis ES institucijomis, pavyzdžiui, Europos parlamentu, e, komisija, aš esu komisijos vicepirmininkė ir taip pat e, tai yra labai svarbu finansinės paramos e, srityje nes EIVT e samdo didelę dalį darbuotojų. Ir žinau, kad mūsų darbai nesibaigia. E, ponas Salivanas įvardino, e, kokie yra iššūkiai savo metinėje ataskaitoje. Aš galiu tik tai pasakyti, kad visos tos veiklos bus tinkamai finansuojamos iš mums skirto biudžeto. Kalbant apie 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą, tai aišku, mes e, stengsime atsakyti į jums kilusius klausimus, tačiau norėtumėm, kad e, diskusijos vyktų toliau, nes mes siekiame užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai e, pasikliautų tarnybomis, kad jos teikia geras paslaugas už gaunamus pinigus ir taip pat gali atsiskaityti už panaudotas lėšas. Ypač tai aktualu jums, kadangi jums tenka ypatinga atsakomybę šiuo atžvilgiu. Tačiau žinokite, kad mes esame pasirengę klausytis, pasinaudoti jūsų patirtimi ir mes norime taip pat būti jums atskaitingi. Jeigu leisite, pirmininkė, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie pono Černetskį užduotus klausimus, kadangi galbūt tada kiti tų pačių klausimų neuždavinės. Jūs uždavėte konkrečius klausimus, tai atsakysiu iš karto. Jūs kalbėjote apie organizacinę struktūrą ir taip pat koks yra e, vykdančiojo generalinio e, direktoriaus e, vaidmuo. Na, jis atlieka labai daug užduočių. 27 e, užsienio reikalų ministrai turi dirbti e, kartu, na, o vykdantysis generalinis direktorius yra atsakingas už konkrečius klausimus. E, pavyzdžiui, šiuo metu konkrečiai domisi tuo, kas vyksta Sirijoje ir kartu su tarybos atstovais vyks į Egiptą po kelių savaičių. Taip pat šis žmogus yra atsakingas už strateginį nuoseklumą. E, ir kartu su ponu Salanu jie, jie yra atsakingi už organizacinę struktūrą, už personalą, e, už strategijas, taip pat e, už tarybos išvadų įgyvendinimą, kad būtų toliau vystoma EIVT veikla. Taigi galima sakyti, kad vykdantysis generalinis direktorius atlieka labai daug užduočių. Jūs kalbėjote apie DEFCO. E, Prašyte pavyzdžių. Geras pavyzdys būtų Afrikos kišulys. E, tarnybos sukūrimas pirmą kartą leido mums e, sutelkti žmonės iš įvairių institucijų, kurie, pavyzdžiui, rėmė humanitarnės pagalbos teikimą, e, įvairių misijų organizavimą. E, ir bus organizuojami bendri projektai, kurie bus labai svarbus Afrikos kyšalio e, ateityje, ateičiai. Toliau mm, yra ieškoma taip pat alternatyvų žmonėms, kurie, pavyzdžiui, neturėdami kitų alternatyvų, tampa jūrų piratais. Taigi DEFCO yra puikus mūsų partneris, veikiantis vietoje. E, toms institucijoms, kurios veikia Briuselėje. Aš galiu pateikti labai daug pavyzdžių, tačiau, um, na, um, nors mes esame kaip ir partneriai, tačiau kiekvienam tenka atskiros užduotis, kurias reikia tiesiog suderinti, kad būtų pasiektas maksimalus rezultatas. Toliau dėl nacionalinių diplomatinių tarnybų, kurios veikia regione, vėlgi e, grįžkime prie Afrikos kišalyjo. Iškišulio. Mogadiše mes e, buvome susitikime su įvairių šalių nacionalinėmis e, diplomatinėmis tarnybomis ir kalbėjome e, apie tai, kaip būtų galima tiesiog užtikrinti bendras pastangas, kad būtų galima kovoti, pavyzdžiui, su Somalio piratais. Taigi, iš esmės, e, mūsų tikslas yra tiesiog suderinti mūsų veiksmus su nacionalinėmis diplomatinėmis tarnybomis. Ir jeigu, pavyzdžiui, pas, pa, paklausite kolegų iš Afrikos iškišulio, pasak, jie jums pasakys, kad toks bendradarbiavimas yra puikus e, pavyzdys. Toliau jūs prašėte informacijos e, apie aštuonias atstovybės, tai galėsiu pateikti tą informaciją jums vėliau. Toliau e, dėl geriausių praktikų ir mokymosi iš nacionalinių ambasadų. Vėlgi grįžkime prie e, mano įžangos. Aukšto lygio diplomatai tikrai gali pateikti daug mums informacijos, kaip kaip veikia, kaip yra organizuojamas darbas e, e, ambasadose. Ta informacija gali būti mums e, labai naudinga, pavyzdžiui, kaip būtų galima spręsti įvairius svarbius klausimus. Tuo tikslu yra organizuojami sustikimai su tarybos komisijos ir ambasadų atstovais. Ir tikrai tų sustikimų metu mes mokomės ir tokiu būdu E, na, papildome savo žinias taip pat ir vadovaujamės geriausią praktiką, kurią garsėja ES visame pasaulyje. Taip pat e, siekime, kad būtų užtikrinta prieiga prie e, dokumentų OLAF institucijai. Ir tikiuosi, kad kai jūs susipažinsite su mūsų atliktais darbais, nusiraminsite. Toliau dėl na, savęs vertinimo, kaip yra laikomasi reikalavimo. E, sistema yra, tačiau kalbant apie situacijų kabinetą, tai jis veikia 27, tiksliau 24 valandas e, per parą e, be atostogų ir būtent su šiuo situacijų kabinetu galima susisiekti bet kuriuo paros metu, e, ne tik tai avarijų ar kažkokių neskubių situacijų atžvilgių, tačiau ir šiaip gaunant e, informacijos apie tai, pavyzdžiui, kas vyksta Pristinoje, Belgrade, nes, pavyzdžiui, aš e, rengiuosi, kaip sakiau, svarbiam sustikimui. Ir Dėl ISR um, vėlgi galiu sakyti, su specialiais atstovais e, mes bendradarbiaujame ir kalbant apie 2011 metų informaciją, tai sakau, kad stengsimės ją pateikti kuo galima greičiau. Tikiuosi, kad atsakiau Jums e, kilusius klausimus ir suprantu, kad e, trūkstamą informacijos norėtumėt gauti kuo greičiau. Taigi tiek būtų apie pono Černeskį klausimus, dar porą žodžių apie pono Pinkston pranešimą. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už atliktą darbą. Buvo malonu apsilankyti auditorumuose, tai buvo labai e, įdomus sustikimas, kai dėl e, darbuotojų šeimos e, padėties ir informacijos apie tai, manau, kad informacija yra pateikta, o kai dėl laikinųjų darbuotojų, tai, žinote, nuo tarnybos pradžios Aš tik tai viena e, galėjau pasirašyti tuos e, kontraktus, todėl viskas ir buvo e, taip uždelsta. O dabar visa ta situacija susitvarkė ir labai gaila, kad su žmonėmis kontraktai nebuvo pasirašyti iš karto. Toliau dėl paramos pagal atskiras biudžetinės eilutes. Yra labai daug šalių, kurios sako, mums reikia paramos, kad būtų galima sustiprinti valstybės struktūras, kad ji, ji galėtų tvarkyti švietimo, teisingumo sritis. Ir yra, mes sakome, kai yra ir tos valstybės sako, jūs skirite e, paramą nevyriausybinėms organizacijams, tačiau tai mums nepadeda e, stiprinti valstybės. Ir um, daug uh, valstybių, kurioms reikalinga uh, uh, biudžetinė parama, jos negauna ir negali vystyti na, atitinkamų gebėjimų. Būtent į tai mes atsižvelgėme rengdami 2012 metų gairias, kad būtų galima atsižvelgti tokias situacijas. E, taip pat mes e, bendradarbiaujame su valst... ES valstybėmis narėmis, kurios teikia e, paramą, kad būtų besivystančiose šalyse formuojami valstybės stiprinimo gebėjimai. Pakis, tokios šalis kaip Pakistanas, Afganistanas tikrai pageidauja tokios paramos. Tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti, kad mūsų skiriama parama būtų naudojama tinkamai. Uh, Taigi e, paramos iš biudžeto parama turėtų būti teikiama, kad būtų galima paremti atitinkamas valstybės, tačiau, aišku, užtikrinant, kad e, skiriamos lėšos e, bus panaudotos tinkamai. Ačiū, ponia Aštan, už atsakymus. O dabar pirmasis klausimų raundas. Griežtai ribosiu pasisakymo laiką dviem minutėmis kad kiekvienai frakcijai būtų laiko užduoti klausimą. EPP Greslė, paskui socialistai. Kas iš socialistų kalbės? Maskalfin. Um, Baronės Ešten, ich möchte. Ačiū baroniniai Ešten. Noriu pasakyti, kad sukūrus EIVT mes turime daug daugiau skaidrumo bet aš manau, kad e, iš dalies ir mūsų pastangos tai nulėmė. Ir dabar mm, informacijos lygis yra labai išaugęs, kai eina kalba apie sumanaus taupimo iniciatyvą, tai reikia pasakyti, kad tai yra labai svarbi uh, iniciatyva, kuri davė labai plačių rezultatų. Dabar dėl mūsų užduotų klausimų. Tikrai svarbu mums žinoti, kiek kainuoja įdarbinimo procedūros, ypač kai eina kalba apie žmonės, kuriuos reikia atskraidinti iš įvairiausių pasaulio kampelio, eina kalba apie kokį 1300 įdarbinimo pokalbį, tai iš tikrųjų didžiulis darbas ir kai eina kalba apie, pavyzdžiui, apie postų skaičių, kurie yra užpildomi. Uh, Tai yra didžiulis pasiekimas. Mes gal ne visuomet esame patenkinti um, balansu um, tarp valstybių narių 40 procentų yra iš valstybių narių atstovai. Nelabai mums patinka tas toks rankiamasis, kas kam priimtiniau. Uh, Bet dabar kalbant apie statutą, ypač apie pareigūnų statutą trečiosiuose šalise, tai yra labai svarbus elementas, nes labai svarbu turėti tvirtą pagrindą. Ir tikrai mes jūs paremsime. Dėl informacijos keitimosi tai yra irgi labai svarbu. Uh, Dėl N31 klausimų sakėte, kad yra problemų, bet e, kiek kalbėjausi su atstovais, su ambasadoriais, jie sakė, kad nėra jokių dokumentų iš valstybių narių ir jie viską teikia. Jie, jie turi viską pateikti. Tai man atrodo, kad tikrai yra problemų su informacijos keitimosi. Dabar dėl e, Meksika, pav... Meksikos 140 žmonių direktorate. Noriu paklausti, kas daroma dėl to, kad e, būtų galima tas institucijas aprūpinti tinkamiau, kad būtų tikrai galima tinkamiau dirbti, pažiūrėjau, su Meksikos armija ir taip toliau. Ponas Kalfin. Ačiū. Baroninė Ašton, aš noriu padėkoti Jums už išsamius atsakymus į tos lausimus, kuriuos mes pateikėme Jums. Uh, E, turėčiau du klausimus susijusius su, su jūsų darbo koordinavimo su kitais veikiančiais e, vietoje. Pavyzdžiui, Somalija, kai, kai kuriais kitais atvejais jūs minėjote, kad turite puikų mechanizmą koordinuoti veiklą su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, su DEFCO. Aš dar taip pat paminėčiau ir pagalbą e, kritinėse situacijose, bet reikia nepamiršti ir kitų dvišalių um, struktūrų kas yra daroma, kad viskas vykstų, vyktų gerai. Pavyzdžiui, kai Kenijoje, Somalijoje, Somalija papildomumas, mano manimu, daugeliu atveju yra labai svarbus dalykas, kai nekalba apie EIVT darbą. Dabar antras dalykas, tai būtų visa ta tema susijusi mm, su ryšiais tarp EIVT ir nacionalinių diplomatinių tarnybų. Jūs minėjote, kad lik ir užpiltė visą kvotą, tai yra, kad trešdalis turi būti komandiruotų darbuotojų. Tačiau aišku, kad um, problemos egzistuoja, yra daug suvaržymų ir iš valstybių narių pusės ir dėl to komandiravimo aš žinau, kad yra kai kurių valstybių narių, kurios ypač dėl biudžetinių priežasčių, dėl biudžetinių problemų nelabai nori komandiruoti darbuotojų. Taigi, ką Jūs galvojate ateityje, kokia bus situacija dėl tų komandiruotų darbuotojų, turint omenyje biudžeto problemas. Ir uh, Ar jūs numatytumėt kokiu papildomų minčių, kaip būtų galima sustiprinti nacionalinių diplomatinių tarnybų darbą, ypač galvojant apie tai, kas gal nėra mm, visiškai EIVT kompetencijoje, tai būtų tarybos darbas gal, bet geresnis, pavyzdžiui, lėšų panaudojimas, efektyvesnis darbas, ką valstybės narės, aišku, turėtų daryti, bet kaip būtų galima užtikrinti tą geresnę sinergiją ir geresnę pridėtinę vertę. Mm, įvertinant bendrąją VT darbą. Ačiū ypač už tai, kad laikėtės pasisakymo laiko. Dabar panas Kilakakis, Aldė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū Varaninė Aštan už jos pasisakymą. Uh, ir už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš labai trumpai pasistengsiu kalbėti, nes per dvi minutės daug ko neaptarsi. Mes suprantame, kad jūsų darbas yra rūpintis 141 delegacija. Tai yra labai sunkus darbas, nes jūs turite visą pasaulį apriepti savo darbę. Tai mes norime stengtis padėti jums jūsų darbę. Ir aišku, iš jūsų atsakymų mūsų klausimus matome, kad nėra jokių rimtų problemų ar pažeidimų. Jeigu tai yra tiesa, tai reiškia, kad žmogiška natūra iš esmės pasikeitė, kai nekalba apie EIVT darbą. Arba galbūt problemų yra, bet neturime adekvačių procedūrų, uh, joms nustatyti ir vertinti, kas yra labiau tikėtina, nes kai eina kalba apie, didžiu, apie tokią didžiulę struktūrą veikiančią visame pasaulyje, tai tai turėtų būti tikrai labiau tikėtina situacija. Taigi, du konkretus klausimai. Visų pirma, dėrėjimosi procedūros. Iš esmės, visas pirkimas yra daromas per dėrybinės procedūras. Uh, kai eina kalba apie sumas iki 60 tūkstančių eurų, daugelį valstybių tai yra didžiulė suma, ypač daugelį valstybių, kur mes dirbame, kur, įvertinant tai, ką tokiuose valstybėse galima nupirkti už 60 tūkstančių eurų. Tai ar jūs galvojate, kad galima mažiau taikyti dėrėjimuose procedūrą ir toliau dėl uh, E, rezidencijų delegacijų atveju visaip gali būti nuo 240 kvadratinių metrų Hongkonge iki 710 e, kvadratinių metrų Jamaikoje. Tai iš esmės yra, na, nedideli rūmai. E, sutartis nuo metų iki dešimties metų trukmės, taigi ar jūs galėtumėt panalizuoti rezidencijų klausimą? Taip pat kažkokios tai gal papildomos tarnybos, gal specialus inspektorius galėtų padėti jums uh, Um, ir sukurti papildomas paskatas žmonėms atsargiau leisti mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Gal, gal, gal turite tokių minčių apie tokį kaip ir inspektorių, koks egzistuotų daugelį iš mūsų ministerijų? Ačiū panui Skalakakiui, nėra kolegos iš žalių, tai SR vardu panas Epin. Dvi minutės, prašom. Taip, ačiū. Pirmininkė paronienė Ašan, kai jūs pirmą kartą buvote paskirta EIVK vadovė, jūs sakėte, kad būsite biudžetinių požiūrių neutrali. Tačiau jūs jau du kartus prasėte e, infliaciją sukeliančio biudžeto padidinimą. Pirmiausia, 5,3 procento 2012 metais, o dabar paskutinėme biudžeto projekte 4 procentais. Taigi mano klausimas būtų toks, kodėl jūs atsisakote biudžeto neutralumo? Ir kitas dalykas. ES personalo reglamento priedas, pagal kurį ES išorės veiksmų taryba gali išleisti milijonus, siūsdama pareigūnus atostogų nuo 6 iki 15 dienų į egzotiškas vietas. Ir tai e, yra traktuojama kaip paskata darbuotojams ir kompensavimas už sudėtingas e, darbo sąlygas. Mes žinome, kad personalas ir taip e, gauna pakoreguotą atlyginimą už tai, kad e, dirba tokį darbą, pagal, e, kokį, su kokiu jo susiduria VK. Ir žinant, kokia dabar yra padėtis valstybėse narėse, galbūt tokia padėtis yra per daug dosni jų atžvilgių. Reikia pasakyti, kad Europos komisija ir Europos taryba turi per daug sudėtingą ir didelę biurokratinę mašiną. Pareigūnai atvyksta, išvažiuoja ir atsiranda nepasitikėjimas institucijų viduje. E, jūs sakote, kad pakankamai gerai kontroliuojate valdybą, valdymą, Tačiau e, aš, kaip ir anksčiau kalbėjęs ponas Sullivan, e, visai norėčiau pakoreguoti tokį pasisakymą. Aš žinau pono Pinksino pasakymą dėl biudžetinės paramos. Labai kritiškai vertinu biudžetinę paramą bendrai. Tai yra labiau susijęs su kokybės kiekybė, o ne kokybė. Norėčiau priminti tai, kad Tunisas, Tuniso vyriausybė vadovama Benalio, gauna 60 milijonų biudžetinės paramos prieš pat atsistatydinimą, o Mubarakas Egipte gavo milijoninę biudžetinę biudžeto paramą prieš pat savo žlugimą. Ir matome, kad ta biudžetinė parama kartais tiesiog žlunga. Aš norėčiau, kad jūs šį reiškinį peržiūrėtumėte. Ačiū kolega Epink, kad neviršėjo jums skirto laiko. Toliau EFT, ponė Andresen. Ar norite kalbėti porą minučių? Ačiū pirmininkė. Pone Aštin, kai EIVT buvo įsteigta, kilo diskusija, ar ji nepakeis nacionalinių ambasadų. Aš nemanau, kad kada nors ši diskusija davė iškių rezultatų. Tačiau šiandien aiškiai matome, kad ES biudžetas padidėjo maždaug 500 milijonų per metus. Ir už tai e, matome tokių e, šūkių kaip aktyvesnis dalyvavimas artimuosiuose rytuose. Tai labai brangiai kainuoja, e, turiu galvoje tokio pobūdžio rezultatą. Aš nekritikuoju jūsų, tik pirmosius metus dar galime vertinti. Tačiau tuo pat metu, kaip žinote, skirtingose valstybėse narėse taip pat susidarė kritinės sąlygos, todėl žmonės tokius pareiškimus vertins labai atsargiai. Taigi mano klausimas būtų toks, ar EIVT iš tikrųjų pakeis valstybių narių ambasadas ar ne? Aš pati nepasisakau už tai, bet aš norėčiau sužinoti, kaip jūs atsakytumėt. Ir antras mano klausimas būtų toks. Jeigu tai, ši tarnyba pakeistų nacionalinės ambasadas, kaip EIVT spręstų nacionalinės problemas. Tokius konfliktus, e, su kokiais, pažiūrėjau, susiduria Ispanija, reglamentuodama santykius su Gibraltaru ar panašiai. Ar galėtumėt pakomentuoti ir paaiškinti? Ačiū. Labai ačiū. Ar GUE atstovų yra? Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tada suteiksiu žodį e, nepriklausomiems e, parlamentarams. E, ponas Eherhauser. E, trys klausimai, trys temos. Pirmiausia, išmanus bendradarbiavimas. Be abejo, e, reikia tokio išmanaus, racionalaus bendradarbiavimo ES lygių ir manau, kad jį būtų galima išplėsti, tačiau tai turi vykti kontroliuojant biudžetų, įskaitant ir biudžeto, kontroliuojant parlamentų, įskaitant ir biudžetą. Mano klausimas būtų toks. Buvo pateiktas pasiūlymas, kad Atskira biudžeto eilutė turėtų būti numatyta e, šiam tikslui. Kitas dalykas - klasifikuoti dokumentai, slaptieji dokumentai. E, kiek kiekvienais metais yra sudaroma tokių dokumentų, kiek jų yra gaunama, kiek e, klasifikuotų dokumentų yra persunčiama tolesniam vartojimui. Iš parlamento pusės aš norėčiau paklausti dėl, apie skaidrumą. Būtų labai įdomu, jeigu ataskaita apie skaidrumą būtų pateikta kiekvienais metais. Kitas dalykas. Uh, e, uh, EIVT e uh, e, narių sudėtis. 2011 metais buvo pasakyta, kad 66 milijonai eurų buvo skirta uh, E, darbuotojų atlyginimams. Aš žinau, kad pavienės darbo sutartys buvo pasirašytos skirtingiams laiko tarpams, bet ar mes galim daryti prielaidą, kad ir 2012 metais bus išleista tokia pat suma ne tiek darbo sutartims, kiek e, sutartims dėl darbuotojų būsto. Hongkongė labai didelė suma yra skiriama tam. E, kitas dalykas kas e, įeina į tas e, būsto sutartis. Ar tai yra tik tai e, būtai darbuotojams ar apimama kur kas daugiau patalpų namus. Kitas dalykas, ar turite tiesioginių e, nuorodų taisyklių dėl būsto sutarčių ir ar suma skiriama tam tikslui galėtų būti sumažinta. Ačiū kolegos už E, tai, kad laikėtės drausmės, aš norėčiau trumpą klausimą pateikti, negaliu jo pateikti tiesiai ponui Sullivan. Jis e, kaip e, vyriausias pareigūnas ir taip labai daug darbų turi, E, dabar jis yra atsakingas už keletą konkrečių regionų. Pone Ešton, ar iš tikrųjų reikia taip smarkiai padidinti pono Sullivan darbo naštą? Ar galėtumėt atsakyti mums tai, ar galėtumėt pateikti informacijos apie tai, kodėl ši atsakomybės sritis paskirta jam, jam ir taip daug organizacinių darbų tenka. Uh, Ačiū. Aš žinau, kad jūs negalit būti ilgiau negu e, po 10-15 čia, bet tikiuosi, kad per 15 minučių jūs pakankamai gerai atsakysit šios klausimus. Prašom. Much, Chairman, I, I do... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu būti čia tiek, kad spėčiau atsakyti visus klausimus. Dėkuoju visiems e, parlamentarams. Pone Gressler, ačiū Jums, ačiū Jūsų atliekamą darbą. Jūs kalbėjote apie skaidrumą Aš maniau, kad tam tikra prasme e, tai tarsi papildins mūsų darbą, bet aš matau, kad jūs labai entuziastingai vertinat skaidrumo reikalavimą. Supraskite, kad mes norime santykius už, sukurti labai viešai ir skaidriai. Ačiū už komentarus apie mūsų darbą ir e, vadinamai išmanų taupimą. Darbuotojų įdarbinimas. Darome viską, ką galime, e, pasitelkėme video konferencijas. Daugeliu kandidatų tai nėra geriausia galimybė, nes žmonės labai nervinasi, kur kas geriau yra asmeniškai susitikti. Kita, žinoma, kai aš susitinku su visais e, kandidatais į delegacijų vadovus, Aš stengiuosi užtikrinti, kad jeigu žmogus kandidatuoja daugiau negu vieną vietą, e, visi e, darbo pokalbiai vyktų tą pačią dieną. Mes e, negalime suorganizuoti vieno pokalbio, kuris apimtų uh, E, visą e, kandidatuojamų vietų spektrą, bet stengiamės viską padaryti vienu metu. Būtina buvo bent jau pradžioje tai daryti. Žinome, kad paraiškų e, norinčių dirbti mūsų tarnyboje gausime labai daug, mes tai numatėme ir stengiamės, kad tai būtų kuo pigiau šis procesas. Turim suprasti, kad žmonės į mūsų tarnybą kandidatuoja iš viso pasaulio, tiesioginė to žodžio prasme. Neretai tai yra valstybių narių uh, E, aktyvūs diplomatai. Pavyzdžiui, vienas žmogus atvyko iš Australijos, jis ten dabar yra deleguotas dirbti. Todėl stengiamės gana griežtai organizuoti darbinimo procedūrą ir vis daugiau nu, naudojame videokonferencijas. Bendrai yra pasakyta, kad e, video e, galimybės vis dažniau yra pasitelkiamos, taip sumažėja poreikis keliauti. 28 procentai E, buvo surinkta žmonių. Turiu pasakyti, kad kandidatų buvo daug ir aukštos kvalifikacijos. Aš pati e, galiu pasakyti, kiekvieną dieną e, susiduriu su lobizmu. Yra malonių žmonių, yra nelabai malonių žmonių dirbančių lobistais, bet aš darau, uh, ką galiu ir stengiuosi skatinti, kad mūsų tarnyboje būtų vis daugiau moterų, uh, skatinu, kad iš visų valstybių narių, iš skirtingų tarnybų, iš komisijos, iš tarybos atvyktų daugiau moterų į mūsų instituciją stengiuosi, kad uh, kandidatai būtų patys geriausi, bet galiausiai aš pasirenku kvalifikuočiausius specialistus ir tai labai didelė dalimi priklauso uh, nuo mūsų veiklos reputacijos. Jūs kalbėjote apie valstybių narių gaunamas nusiskundimus. Aš nesistebiu, kad ambasadoriai skundžiasi, kad negauna pakankamai informacijos. Bet gerai yra tai, kad žinome, jog valstybės narės vis dažniau mūsų policinėmis ataskaitomis naudojasi. Neretai jie pakeičia pasirašančiojo pavardę ir tai nusiunčia savo atitinkamoms tarnybams. Mes žinom, kad tokie dalykai egzistuoja, bet tai mums yra malonu, nes vadinasi, jie mumis pasitikė ir gali net patys savo pavardę parašyti po tuo, ką mes parengėme. Dvi problemos iškyla. Pirmiausia, mes norime užsitikrinti, kad informaciją gautume konfidencialiai e, abiem kryptimis. Tai yra susijęs su mūsų saugumo sistemų darbu. Čia reikia dar nemažai pasistengti, nes saugumas yra labai svarbus. Kitas dalykas, turime užmėgsti gerus santykius su valstybėmis narėmis, kad jos labiau mumis pasitikėtų. Gerai yra tai, kad tie santykiai gerėja, bet jokių būdų dar nėra tobuli ir todėl niekiek nesistebiu, kad jūs tokį klausimą pateikėte. Panas Kalfin, jūs klausėte, jūs sakėte, kad aš naudojausi pavyzdžių kalbėdama. Tai aš stengiuosi tai padaryti iš dalies dėl to, kad panas Černeckis prašė manęs, kad pateikčiau pavyzdžių. Bet lygiai taip pat aš norėjau parodyti, kad vis dažniau tampa įprasta e, vadovautis tokiais pavyzdžiais, dirbant su DEFCO, su ECO tarnybomis Europos komisijoje. Mes vis labiau suprantame, kad ir Europos komisija, ir mūsų tarnyba apima didesnį ir didesnį veiklos ratą. Ponas Čiolas, Žemės ūkio komisijos narys, taip pat kalbėjo apie tai. Aš jam pasakau apie tai, ką darėme Kinijos kaimo bendruomenėse Žemės ūkiuose, tai jam šis rytis atin rūpi. Mes kartu su juo bandome sukurti bendrus e, projektus. E, taip pat labai daug dirbame prekybos klausimais, e, ku, ko Vakar dar aptarėme tai, kas vyksta Bangladeše. Žinot, kokių tragedijų dabar e, ten vyko. Stengiamės iš prekybos ir užsienio politikos perspektyvos e, įvertinti padėtį toje šalyje ir paremti pokyčius. Labai glaudžiai bendradarbiavame su komisijos nariais atsakingais už, pavyzdžiui, vizų liberalizavimą. Tai ten rimtas klausimas, rimta problema mūsų kaiminėse valstybėse. Bet taryba e, labiausiai tuo klausimu turi E, svarstyti ir ponė Malmström iš komisijos e, tą daro. Su Andris Pybalks ir su Defko nuolat kalbama apie tai, kaip galėtume bendradarbiauti čia centre ir vietoje praktiškai. Nėra taip jau lengva, nes e, sudėtingos aplinkybės iškyla vis dažniau ir dažniau skirtingose pasaulio regionuose. Ir atitinkamas problemas mes sprendžiame suteldami jėgas. Dažniausiai vadovauju aš pati ir stengiamės įtraukti visas tarnybas susijusios su viena ar kita geografinė zona. Sirija yra vienas iš tokių pavyzdžių. Malis toks pat yra e, atvejis. Mes stengiamės įtraukti jo problemą sprendimą visus, kas nors kiek gali įtakoti šalį, e, padėti toje šalyje. E, visuomet su Marija Daminaki, pavyzdžiui, svarstome e, E, jūrų klausimus Arkties regione arba aplink Somalį. Mm, labai daug galime užmėgsti sinergijų. Stengiamės dirbti geriau, bet aišku, dar e, e, neidealiai. Valstybių narių darbuotojų komandiravimas jeigu darbuotojas dirba mūsų tarnyboje, atlyginimą mokame mes, valstybės narės jokių kaštų nepatiria. Kartais e, valstybių narių nacionaliniai ekspertai dirba mūsų tarnyboje, už juos moka valstybės narės, bet didžioji dalis žmonių dirbančių mūsų tarnyboje iš valstybių narių gauna atlyginimą iš mūsų, nes mes esame darbdaviai. Žinoma, tos valstybės narės, kurios karpo E, savo biudžetą ir mažina diplomatų e, skaičius užsienyje, e, jie yra linkusios atsiųsti daugiau žmonių mums, nes lieka daug kompetitingų žmonių, kurie gali dirbti darbą ir tai yra labai didelė nauda mums. Na, tarnyba iš tiesų pradėjo tik tai savo darbą, tačiau mes norime, kad valstybės narės kuo aktyviau bendradarbiautų su, jumis, su mumis. Vienoms sekasi geriau, kitoms pračiau, praščiau, kai kurios e, na, daugiau pasikliaujame mūsų e, darbu, kadangi, tarkim, neturi atstovybių diplomatinių tarnybų kai kuriuose valstybėse. Ir, tačiau bet kuriuo atveju mūsų darbas dar yra nebaigtas. Uh, Toliau e, ponos Kalafakakis klausimas. E, dėl viešųjų pirkimų. Iš tiesų mes vykdome viešuosius pirkimus, tačiau kai kuriuose valstybėse tai labai sunku padaryti. Dėl tos priežasties, kad mes neturime pakankamai tiekėjų, tiekėjų kurie galėtų pateikti tinkamus pasiūlymus. Todėl, kalbant apie tuos 66 milijonus eurų, mes nu, norime juos panaudoti viešiesiems pirkimams, kur tai yra galima. Jūs taip pat kalbate, kalbėjote apie rezidencijas Hongkongė, Jamaikoje. Na, reikėtų išsiaiškinti visų pirma, kodėl Hongkongė yra statomi dangoraižiai ir visi gyvena dažniausiai mažose apartamentuose, tuo tarpu Jamaikoje, todėl kad daugiau yra teritorijos, yra galimybė pastatyti didesnius namus ir išsinuomoti didesnės e, rezidencijas. Deja, e, kai kurios patalpos, kurios mes išnuomavome, tikrai nėra geros kokybės. E, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, mes paveldėjame tam tikras patalpas, kurios galėjo būti geriau naudojamos. Uh, Toliau e, kai kuriuose šalise rezidencijos yra naudojamos taip pat ir atstovybėse, atstovybių organizuojame sustikimams. E, bet kuriuo atveju reikia žiūrėti į bendrą e, vaizdą, o neskirti e, atskirų šalių. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalise e, rezidencijų 20-30 procentų patalpų yra naudojama sutikimams organizuoti. Todėl ir patalpos yra didesnės. Kitose šalise E, rezidencijos yra skirtos tik tai žmonių gyvenimui. Todėl siūlyčiau e, or, žiūrėti į bendrą vaizdą ir žiūrėti, ar iš tiesų mes užtikriname e, tinkamas gyvenimo, gyvenimo sąlygas žmonėms, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo darbą. Taigi Žinau, kad e, kilo problemų, kad pavyzdžiui 40 metų buvo nuomojamos patalpos, nors iš tiesų reikėjo tas patalpas įsigyti prieš 25 metus, todėl ir taip sutaupyti daug e, pinigų. Taigi aš tikiuosi, kad e, ateityje nebus švaistomos lėšos nuomai, kai galima patalpas įsigyti. Na, bet neįsivaizduokite, kad rezidencija tai tikrai turėtų būti kažkokie rūmai, nes uh, Kai kurios rezidencijos tikrai yra gražios, norėtumėte ir jūs ir aš ten gyventi, tačiau na, e, tikrai kai kuriuose rezidencijose sąlygos nėra tokios geros. Toliau jūs kalbėjote apie atskirą tokį inspektorių. Mes sukūrėme atskirą tokią vertinimo tarnybą, kuri atlieka šią funkciją. Tai yra tarnyba, kuri atlieka patikrą, kas e, yra vykdoma atstovybėse. Ši tarnyba taip pat e, žiūri, kaip yra vykdoma administracinė veikla, kas yra efektyvu, e, kokiamis sąlygomis žmonės gyvena, ar žmonės e, kaip komanda dirba efektyviai, kadangi, žinote, sutelkiame žmonės iš įvairių institucijų, iš įvairių šalių ir prašome efektyviai dirbti. Apskritai mechanizmas veikia, tačiau būtent ta priežiūros tarnyba gali padėti išspręsti tam tikras problemas. Taip pat pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima, pavyzdžiui, e, išspręsti tam tikras problemas, tarkim, suteikiant e, papildomą apmokymą žmonėms. Taigi aš manau, kad būtent ta tarnyba ir atlieka jūsų siūloma specialaus e, inspektoriaus funkciją. Toliau dėl biudžeto neutralumo principo. Kai sukūrėme EIVT tarnybą, sakėme, kad na, ta tarnyba E, nekainuos daugiau nei anksčiau egzistavusios institucijos. Tačiau mes paprašėme papildomų lėšų, todėl kad kai mums buvo e, suteikti galiojimai, negavome pakankamai lėšų ir prašėme, kad ta situacija būtų koreguota. Taigi nemanau, kad mes nesilaikėme mūsų e, įsipareigojimo. Ta norėčiau įvardinti. Nes tai yra labai aktualu, ypač susidarius esam, esamam ekonominiam kontekstui. Mes mažiname lėšas, kur galime, mažiname ir išlaidas kelionėms, naudojame videokonferencijas, atsisakėme e, tam, tikur, e, tam tikrų kelionių į atstovybės ir. Mm žmonės, kurie, pavyzdžiui, atvyksta dirbti į e, mūsų e, tarnybas, e, turi būti apmokomi ir norime tas apmokymo dienas išnaudoti maksimaliai, kad būtų galima sumažinti išlaidas. Tačiau supraskite, kad yra tam tikros išlaidos, kurių negalime atsisakyti. Tai yra išlaidos darbuotojams, kurių skaičius yra. Uh, stabilus. Reikia jiems mokėti atlyginimą, jie taip pat turi valgyti. Taigi taip pat žmonės e, turi tikėtis ir e, paaukštinimų, ir e, paaukštinimai buvo suteikti, nes tiesiog, na, tokia mums tenka pareiga. Tačiau nesakau, kad mes prašome naujų pinigų iš ES, e, e, kad būtų galima suteikti na, didesnį atlyginimą šiems žmonėms. E, toliau jūs kalbėjote apie Afganistaną, Mogadišą. Um, Ir tai, kad ten dirbantis žmonės e, gali vykti į egzotiškas šalis pailsėti. Supraskite, kad tie žmonės tikrai e, e, sunkiai dirba. Aš pati apsilankiau e, tose šalyse ir mane nustebino, kaip žmonės efektyviai dirba labai sudėtingomis e, aplinkybėmis. Todėl e, atstovybių vadovų e, paprašėme, kad e, na, e, delegacijų vadovai E, peržiūrėtų at, suteikiamų atostogų dienų klausimą ir e, galbūt e, situaciją galime šiek tiek keisti. Bet aš tų pasiūlymų dėl pakeitimų negaliu pateikti. Tai turi būti padaryta komisijos, nors komisijai teisėkoros pasiūlymą pateikti užtrunka labai daug laiko, kad būtų galima peržiūrėti esamus reglamentus ir susitarimus. Tačiau bet kuriuo atveju atstovybės žino, kad šis klausimas yra labai aktualus. Nemanau, kad na, mūsų institucija yra labai didelė, mūsų institucija yra labai didelė biurokratija. Aišku, e, turime problemų, nes įsivaizduokite, sutelkėme žmonės iš skirtingų institucijų, dirbame vienoje, viename pastate ir žmonės e, dabar gali jaustis kaip komandos nariai, tačiau yra žmonių, kurie galbūt ilgisi darbo senoje darbo vietoje. Ir kitas dalykas, e, žmonės, e, žmonėms mes negalime užtikrinti tokio nulatinio darbo stabilumo, nes neaišku, kada, pažiūrėjau, jie bus įsiusti į vieną ar kitą atstovybę suprantu, kad e, tikrai šių žmonių darbas yra labai sudėtingas ir nelengva viską organizuoti, kai e, sutelkiama komanda iš įvairių institucijų, iš įvairių šalių. Ir suprantu, ką jūs sakote. E, žinau, kad šis klausimas yra aktualus ir jums, ir audito rūmui, jūs pateikėte daug pavyzdžių, na, aš pateikiau pavyzdžius iš tokių šalių kaip Afganistanas. Uh, Ir žinome, kokia yra situacija toki, šioje šalyje. Toje šalyje turi būti vystomi valstybinių institucijų gebėjimai. Galiu pateikti pavyzdžių ir iš kitų valstybių, e, kur reikėtų paremti valstybinių struktūrų gebėjimų vystimasi. Bet mūsų parama turi būti atli, e, teikiama skaidriai, E, turi būti užtikrinam, užtikrinamas e, atsakamumas ir, na, tai yra didžiulis iššūkis. Su tuo sutinku ir, na, labai sunku užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami tinkamai ir yra užtikrinamas, užtikrinamas lėšų panaudojimo atsakamumas. Toliau E, taryba, taryba buvo e, sukurta sutelkus tas lėšas, kurios e, atsirado panaikinus atitinkamas tarnybas, institucijas. Taigi, jūs sakėte taip pat ir apie artimuosius rytus ir įsipareigojimą jų atžvilgiu. EIVT tarnybos egzistavimas jau keičia situaciją. Ta pati galėtų pasakyti ir valstybės narės. Tačiau jūs klausite, ar mūsų tarnyba pakeis nacionalinės ambasadas? Ne. Mes nedarome to, ką daro nacionalinės ambasados. Mes darome tai, ką daro ES. Būtent e, mes užtikriname koordinuotą požiūrį, atsižvelgiame į tarybos išvadas, į tai, kas yra daroma komisijoje, parlamente, įvairiose srityse, pavyzdžiui, priekyba, klimatas klimato kaita, žiūrima, kaip e, yra remiamos e, besivystančios šalis. Taigi Visą tai daro ES ir tas darbas skiriasi nuo to, ką daro valstybės narės. Tačiau tai nereiškia, kad tokios šalis, pavyzdžiui, kaip Ispanija, e, kai kuriuose šalise norėtų, atis, kad jų ambasadoriai dirbtų EIVT atstovybėse. E, kai kuriuose šalyse mes tai galime padaryti. Pavyzdžiui, e, sukurt, e, galime, turime galimybių sukurti tokią struktūrą, kurioje veiktų kartu skirtingų valstybių ambasadorius ir EV, EIVT atstovybės. Tai būtų galima sutaupyti daug lėšų ir toks dalykas turėtų būti sveikintinas. Europos investicinis bankas. E, kai kuriuose valstybėse veikia tose patal, pačiose patalpose, kaip ir mūsų tarnybos. Tačiau dar kartą kartoju, tikrai nenorime perimti nacionalinių ambasadorių funkcijų. Turėjus kal, e, buvo kalbama apie konfidencialus dokumentus, kam jie yra pateikiami. Nelabai supratau jūsų klausimų, ką jūs turite meni, kam jie yra pateikiami. Kaip veikia tarnyba? Mes sutelkėme informaciją iš valstybių narių. E, kad geriau įsivaizduotume, kas vyksta tam tikrose pasaulio vietose. Ir kai kuriais atvejais per mūsų tarnybas mes taip pat galime gauti informaciją, e, kurią pateikia, tarkim, e, žvalgybinės tarnybos. Tokiu atveju yra parengiami konfidencialūs dokumentai, kurie yra prieinami E, tarybos tam tikras atstovams, komisijos atstovams, priklausomai nuo to, kas yra rašoma tuose dokumentuose. Taigi sunku atsakyti į klausimą, kur tie dokumentai patenka, todėl kad e, gauname labai daug informacijos. Ir, mm, mūsų darbas e, tikrai yra daug susijęs su tuo, kokią informaciją gauname iš valstybių narių, iš kitų e, viešų šaltinių. Žinote, kad mes turime tą situacijų kabinetą, kuris stebi situaciją, e, žiūri televiziją, žiūri, kas vyksta delegacijose, atstovybėse ir taip toliau. Toliau dėl darbuotojų išlaido. Sakiau, kad Hongkongo negalima lyginti su Jamaika. Uh, E, be to nereikėtų pamiršti ir valiutų kursų e, kitimo. Ir mes tengiamės užtikrinti, kad e, išlaidos yra daromos racionaliai, pavyzdžiui, namuojant patalpas ir panašiai. O kai dėl ribų, tai tikrai stengiamės neišleisti daugiau nei reikia. E, nenorime nuomuoti rūmų, tiesiog norime užtikrinti tinkamas e, gyvenimo sąlygas žmonėms. E, Hongkongė, pažiūrėjau, mes galime išnuomoti tik tai E, būtą ir tai jau kainuoja labai daug. Tuo tarpu kitoje e, šalyje rūmus už tą pačią kainą galėtum išsinuomoti. Taigi situacijų ir nuomos kainų negalima palyginti tarp skirtingų šalių. Toliau ponas Davidas Osolivinas tikrai puikiai dirba. E, jo darbas yra jums puikiai pažįstamas. Jis siekia užtikrinti, kad taryba, administ... ši tarnyba Mm. ir visos na, su jie susijusios struktūros būtų jam tiesiogiai atskaitingos. Jis dirbo anksčiau komisijoje, priekybos generalinėme direktorate, su, sukupė labai daug patirties, jis yra diplomatas, todėl aš paprašiau būtent jo e, pagalvoti apie tai, kur būtų galima bendradarbiauti su kitomis e, institucijomis e, tam tikrose valstybėse. Taigi, pavyzdžiui, Kinijoje prekybos e, klausimas yra labai svarbus, taip pat Rusijoje prekyba yra itin aktuali. Todėl, naudodami visus turimus išteklius, siekiame pasiekti geriausio rezultato. Ačiū. Very much for taking uh, such a... Ačiū. Ačiū už tai, kad tiek daug laiko skyrėte atsakymams į mūsų klausimus. Aš žinau, kad jūs turite skristi, man atrodo, į Airiją, kadangi Airija perėmė pirmininkavimą. Aš noriu padėkoti jums ne vien už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir sakėte į mūsų klausimus, bet man atrodo, e, tinkamas laikas yra ir padėkoti jums už jūsų darbą, kuris atliekate dėl ES bendrai. Norime palinkėti jums geriausios kloties šiais metais, 2013. Thank you. Dear colleagues, um, we have the uh, off. Mėly kolegos, dabar uh, panas O'Sullivan mm, pasiūlė atsakyti į kitą kolegų klausimų raundą. Aš manau, kad turime pasinaudoti šią galimybę, nes žinau, kad daug yra norinčių užduoti tokius klausimus. Jean-Pierre Rodi, ponia Ajala, Salafranka, Greslė ir kiti. Taigi, norės klausti. Taigi, Žampirodį. Ačiū, pirmininkė. Ai, mums iškilusi ypatinga situacija. Visų pirma, noriu apgai, išreikšti apgalėsavimą, kad praeitais metais nebuvo galimybės apsikeisti nuomonėmis, kadangi ši tarnyba buvo sukurta 2009 metų gruodžio pirmą dieną pagal Lisabono sutartį ir nors prireikė daug laiko šiai tarnybai įsitvirtinti, vis tik tai jau nuo 2010 metų jin yra kuriama, taigi ir aš manau, kad iš tikrųjų turint omenyje 2011 metų situaciją gaila, kad nebuvo galimybė susitikti tuo met, aptarti viską, kas yra padaryta per tos metus dabar dėl mm, to dėmesio, kurį mes skiriame kiekvienai sričiai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pavyzdžiui, dėl tarybos, turbūt ne, nieks nepamiršo, kad atsisakėme patvirtinti biudžeto įvykdymą ir aš noriu kelti klausimą dabar, kokį sprendimą dabar mes priimsime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir pirmininkė, pirmininkė, noriu jūsų paklausti, kad mes parlamentarai žinotumėm, koks yra audito perimetras, dėl ko mes duodame biudžeto įvykdymo patvirtinimą, dėl kokios tarnybos. Mm administracinės išlaidos, EIVT, darbas, toliau išas e, veiksmų srityje, Fiulė, Pibalk ir Georgieva, trys komisarai padeda šiai tarnybai. Kas sprendžia dėl operatyvinės veiklos išlaidų, ar mes duosime biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir, kalbant būtent apie EIVT veiklos, tas operatyvinės išlaidas, uh, Toliau matėme mm, Europos audito rūmų ataskaitą, trys nariai atlieka visą bendrą auditą. Taigi, visų pirma, noriu paklausti, koks yra audito perimetras, dėl ko mes duosime politinį biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Uh, Dar vienas dalykas, čia gal toks pastebėjimas būtų labiau nei pasiūlymas. Jau metai, kaip turiu tokią mintį, kad būtų galima vykdyti auditą dėl to, ką būtų galima sutaupyti, užtikriname darbiavimą tarp um, Europos valstybių ir regionų išlaidų. Ir galvojant apie diplomatiją, tarptautinės intervencijas. Noriu paklausti, ar jūs negalvojate, kad atėjo laikas um, atlikti politinį įvertinimą uh, tų veiksmų, kuriuos uh, vykdo valstybės narės ir ES? Tas auditas turėtų būti nepriklausomas ir jį galėtų atlikti Europos auditų uh, rūmai kartu su 27 valstybių narių audito institucijomis. Būtų galima ataskaitą išversti ir po to diskutuoti Europos parlamente ir uh, nacionalinėse parlamentuose ir tarp jų. Iš tikrųjų yra šimtai pastatų, yra um, ambasados, įvairios tarnybos ir kartais jos dirba kartu, tačiau net uh, kopijavimo aparatai yra atskiri. Tai galbūt čia truputį karikatūriškai tai pristatau, bet iš tikrųjų toks įspūdis susidaro. Ir aš galvoju, ar nebūtų galima uh, įvertinti, kokia yra dabartinė situacija ir kur būtų galima sutaupyti, ką įvertinant valstybių narių diplomatinių tarnybų darbą ir mūsų besikūrenčios e, tarnybos darbą. Dabar dėl daugia kalbystės. Noriu paprašyti gal kažkaip tai be, be anglų kalbos, gal kokias e, keturias, penkias kalbas įtraukti į savo darbą, gal bent tai prisidėtumėm prie um, daugia kalbystės puoselėjimo. Ačiū, ponės Elasender. Instruktyvo. Ačiū, aš irgi noriu mm, išsakyti dėkingumą už vyriausios įsigaliotinės pasisakymą, šitą už atsakymus, jums klausimus iš tikrųjų tai leidžia vertinti, koks sudėtingas yra tai darbas, kokios yra įvairialypės pareigos, funkcijos. Ir ponas Sullivan yra tikrai labai gyriamas, taip pat ir vyriausios įgaliotinės pačios. Iš tikrųjų suprantu, kas apie ką eina kalba, kalbant apie jūsų atliekamą darbą. Darbą. Ir manau, kad labai svarbu taip pat turėti omenyje konfliktų sprendimo kompetencijos plėtojimą, įvertinant bendrą situaciją ir galvojant apie ateitį, ypač e, turint omenyje, kad jau praeitais metais ES skirtas mm, Nobelio, skirta Nobelio taikos premija, taigi būtų labai svarbu turbūt toje srityje stiprinti mūsų patirtį ir, ir kompetencijas. E, dabar mano klausimai. Visų pirma, dėl mobilumo. Žinome, kad diplomatija bendrai yra sėtina su mobilumu. Aišku, kad komisija turi savo mobilumo e, sistemą, įvertinant visus administracinius aspektus, vidaus poreikius ir taip toliau. Toliau delegacijų lygmenį. Aš noriu paklausti, koks mobilumas būtų taikomas te, tuo lygmeniu. Uh, kai kuriais atvejais, kai buvo sakoma, turint omenyje mm, sukauptą patirtį, turint omenyje sukauptas žinias, e, galbūt būtų svarbu, kad mobilumo taisyklės nenutrauktų tam tikrų procesų, kuomet labai svarbu pasikliauti sukaupta patirtimi ir toliau plėtoti ją. Aišku, diplomatai turi būti mobilus pagal savo darbo pobūdį, Vis tik tai aš norėčiau paklausti, kokie procesai būtų taikomi jūsų tarnyboje. Dabar dėl bendradarbiavimo ponas Odi kalbėjo apie tai, o aš į tai pažiūrėčiau iš kito kampo. E, Panas Mergaja, mūsų reikalų ministras e, Ispanijoje dirba šiais klausimais. Jis stengiasi dabartinėme kontekste, kiek yra įmanoma mm, pagerinti situaciją, kiek įmanoma sutaupyti, kiek įmanoma labiau bendradarbiauti su europinė diplomatija. Taigi, aš noriu paklausti, ar kitos valstybės narės irgi juda tą linkme, ar yra stengiamas, kiek tai mm, portfeliais pasidalinti, glaudžiau bendradarbiauti. Uh, E, su Europos diplomatija, kad būtų galima sutaupyti šioje srityje. Na ir galiausiai evakuojami e, pareigūnai, personalas. Visai neseniai kalbėjausi su vienu tokiu darbuotoju, kuris buvo evakuotas iš Sirijos. Mes visi puikiai žinome, koks yra dabar kritinis momentas Sirijoje. Ir vyriausiai galiotinė kalbėjo apie tokias situacijas. Aišku, žmonės nori tęsti savo darbą, jie tikrai pasišventė savo darbą, tačiau atsid, visi kartai susidaro tokios aplinkybės, kuomet jie turi būti skubiai evakuojami iš šalies. Taigi noriu paklausti, kokie procesai yra taikomi tokiais atvejais ir kiek po to prireikia laiko, kad žmonės galėtų grįžti į savo postus ir vėl toliau dirbti. Ir galiausiai, pirmininkė, paskutinis mano klausimas. Dėl kitų tarnybų, kurios tiek daug darbo atlieka mm, padėdamos EIVT, turint omenyje įvairias problemas, su kuriamis susidurėte jūs EIVT darbe, ypač administracinės problemas kaip tai būtų galima palyginti su kitomis struktūromis, su kitomis organizacijomis. Mes žinome, kad EIVT turi savo ypatumų, kuomet dirba Pakistane, Afganistane, Sahelėje ar kitur. Ar yra kažkokios tokios specifikos, kurią ypač išryškintume dėl EIVT? O dabar panas Salafranka. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, man atrodo, tikrai reikėtų padėkoti uh, vyriausiai galiotiniai, komisijos vicepirmininkiai už labai išsamius atsakymus į mūsų klausimus ir 147 klausimus raštu. Aišku, lengva yra pirštu badyti tokius dalykus kaip patalpų kvadratūra, pavyzdžiui, ar panašus dalykai, tačiau, man atrodo, tai nėra svarbiausia dalykai. Reikia galvoti apie mūsų darbo efektyvumą ir papildomumo duodamą efektą. Man atrodo, būtent į tai turime sutelti dėmesį, tai yra svarbiausia įvertinant tą krizę, kurią matome Europos Sąjungoje. Dėl to turime labai griežti būti, mes turime būti labai atsakingi, vertindami savo darbą. Todėl mm, užsienio reikalų komitete mes rengėme nuomonę, mm, už kurią esu atsakingas šiame darbe. Man atrodo, kad tai yra svarbiausias variklis, svarbiausia, už ką mes atsakingi. Ir tai yra pirmieji metai, kuomet mes turime galimybę įvertinti tą darbą per biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Uh, Ir turime atsižvelgti į Europos audito rūmų nuomonę, ypač vertinti tai, kad išlaidų srityje rimtų pažeidimų nėra užfiksuota. Kalbant apie užsienio reikalų komiteto darbą, manau, mes turime proporcingai įvertinti EIVT atliktą darbą šiais metais ir turime būti sąžiningi. Uh, turime taip pat būti ir atsargus, kad įvertintumėm tai, kokius uždavinius atlieka EVT, kokį darbą atlieka EVT. Ir kaip jau sakiau, audito rūmų išvados yra aiškios, kad turi būti griežtesnės taisyklės, turi būti daugiau iškumo dėl personalo. Uh, Mm, ir jų situacijos turi būti aiškiau, aiškesnė informacija apie dėl to, kokie, mm, kiek bus darbuotojų, kiek jų yra, kiek jų bus samdoma, ar personalo skaičius auks ar mažės. Europos parlamentas labai glaužiai dalyvauja rinkimų stebėjimo misijose ir šioje srityje mes norėtumėm daugiau skaidrumo, kai na kalba apie rinkimų stebėjimo um, operacijas. Europos parlamentas visuomet remia tokį darbą, taigi galvojame, kad reikia užtikrinti skaidrumą rinkimų stebėjimo misijų kontekste, ypač kai eina kalba apie aukšto rango pareigūnus ir žemesnio rango pareigūnus, jų dalyvavimą tokiame darbe. Mm, pagal mūsų vertinimą atrodo, kad dažn, dažniau yra daugiau vadų nei tų, kurie realiai dirba uh, tą darbą. Taigi reikėtų atlikti um, išlaidų uh, duodamos naudos efektyvumo analizę, e, kuriuose srityse, kuriuose šalise pagalba buvo efektyvi, kuriuose e, šalise galbūt pagalba nebuvo reikalinga. Ir pabaigai noriu paremti, panas Ešten, komentarą dėl to, kad dėl pono Salivano e, kompetencijų ir tikrai e, aukštos kokybės darbo. Aš e, jį pažįstu daugelį metų, taigi galiu tikrai patvirtinti tai, ką pasakė paneštin. Dėkuoju, ponė Salafranka. Pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad bendradarbiavimas su specializuotaisiais komitetais yra nepaprastai svarbus mūsų, mums, mūsų komitetui. AFET komiteto prašymus e, taip pat įvertinsime, reikia tai padaryti, nes e, kalbame ne tiek apie biudžeto kontrolės komiteto, bet apie bendrai Europos parlamento interesus. Todėl sprendimą dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo ir priima visas parlamentas, kadangi ši rezoliucija yra svarbi mums visiems. Dėkuoju ponui Salafrankai, kad jis kalbėjo AFET komiteto vardu. O dabar. Mm, Pone Greslė. Labai ačiū, ponė Selven. Aš e, norėčiau e, pateikti porą papildomų klausimų, kurių vyriausiai galiotinė neatsakė e, iki galo. Dėl papildomų darbo vietų. 40 procentų ambasadorių etatų susiduria su sunkumais. Kasgi ten vyksta su tuo 40 procentų? Aišku, tas argumentas, kad jūs e, priimate geriausius žmonės, e, verčia mus visus nusišypsoti. Aš pati mačiau, kaip vyksta įdarbinimas, aš esu gavus nemažai informacijos apie įdarbinimo procedūras ir man susidaro įspūdis, kad sprendimai neretai yra priimami iš anksto dėl to, kurie kandidatai bus išrinkti. <coughs> Žinome, kad e, yra kandidatų, kurie dalyvauja konkursuose tik todėl, kad nori išsaugoti gerą reputaciją. Noriu atsakymą dėl tų 40 procentų. Dėl e, būstinės e, organigramos 27-29 vietos yra skirtos generaliniams direktoriams. Ar bus kokių aukšto lygio pareigūnų perstumdymų? Kaip uh, uh, bus e, ekonomiškai e, sutvarkytas aukšto lango pareigūnų įdarbinimas. Kitas dalykas. Manau, kad būtų labai svarbu, jeigu jūs e, išmanaus taupimo iniciatyvą e, apibūdintumėte konkrečiai skaičiais. Kokiu rezultatu pasiekta? Ši iniciatyva labai gera ir mes turime jūs paremti. Ir tai darysime toliau. Naudinga E, iniciatyva, bet reikia konkretesnių rezultatų. Manau, kad būtų naudinga sukurti aiškesnius planus. Jūs sakėte, kad dirbate daugiau negu tik administracija, jums tenka ir politinės veiklos. Ką galėtumėt pasakyti apie kitų žmonių veiklą? Aš norėčiau apie tai sužinoti. Aš pasižymiu visus jūsų išsakytus atsakymus, bet aš norėčiau konkretaus e, rašto, konkretaus dokumento rodančio, kaip atsakomybė yra paskirstita, kas ką daro. Dar vienas įdomus dalykas. Kai žvelgiu į ataskaitą apie ambasadorius, sakoma, kad 47 procentai ambasadorių e, mano, jog jų personalas yra tik iš dalies kvalifikuotas. Visi žmonės dalyvavę mokymo programuose po to turi atsakyti, ar mokymo programos buvo naudingos. Ir 27 procentai ambasadorių sakė, kad tos programos buvo nei kiek nenaudingos. Tas turėtų kelti susirūpinimą. Tai turbūt yra susiję ir su Europos komisijos kompetencija, DEFCO personalu. Kai gaunam tokius atsakymus, e, tokią statistiką, m, turėtume e, pasidomėti padėtimi. Dar turiu klausimą auditorumams. Irgi buvo pateikta klausimų, kurie nebuvo atsakyti. Svarbus klausimai. Pavyzdžiui, kiek kainuoja darbinimo procedūra? Kiek kainuoja įdarbinti ambasadorių iš valstybių narių? Kiek kainuoja komisijos e, personalo darbuotojo įdarbinimas? Manau, kad būtų labai naudinga labai atidžiai panagrinėti e, Europos išorės veiksmų tarnybos įdarbinimo procedūrų e, sistemą. E, nuolat sakoma, kad institucijos tarpusavėje varžosi, aišku, ta konkurencija neišvengiama, tačiau auditorumai, manau, turėtų įvertinti ypatingų įgaliotinių ir su jais susijusių kaštų pusę. Derek uh, Vaughan next. Think, uh, considering the service. Derek Vaughan. Ačiū. Aš manau, kad jūsų tarnyba yra nauja ir ji paliko labai gerą darbą. Ne tik uh, uh, įgyvendama savo mm, veiksmus, bet ir tvarkydama biudžetą, bendradarbiavimo biudžetą. Pirmaisiais metais iškilo nemažai sunkumų, nes reikėjo rasti žmonės, juos įdarbinti, reikėjo rasti pusiausvirą, e, sutvarkyti informacijos technologijų sistemą, kurią jūs paveldėjote iš tarybos. Taip pat reikėjo e, įsigyti e, E, saugius pastatus, ne šiaip savo pastatus, nesaugiose pasaulio dalise. Taigi išvyla klausimas, kaip jūs tuos iššūkius atremėte ir jūs manote, kad tie iššūkiai jau dabar nebeegzistuoja. Paskutinis dalykas. Kai aš žiūrėjau e, į 2013 metų biudžetą, e, tam tikras konkrečias dalis jo aš svaršiau, man kilo klausimas, kokį poveikį jums turės uh, valiutos keitimo kurso sviravimai. Ar jūs įsivaizduot, kad ateitie būtų galima sumažinti tą e, besikeičiančio valiutos kurso įtaką jūsų e, tarnybos biudžetui? Galbūt. Toliau Paul Rubik. Ačiū. Manau, kad e, žengtas labai svarbus žingsnis Europos Sąjungoje sureguliuojant tarptautinius santykius ir sukuriant naujas galimybės šioje srityje. Dabar ES vienas iš iškylančių iššūkių yra nedarbas, ypač jaunimo nedarbas. Ar jūs galėtumėt įsivaizduoti ar numatyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba prisidėtų prie priekybos ir ekonominių santykių formulavimo, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų uh, užmėgsti ryšius už, su užsienio partneriais. Ar e, Europos e, masto institucijos galėtų koordinuoti valstybių narių veiksmus, kad atsivertų daugiau galimybių Europos verslininkams. Galbūt reikėtų taip pat aktyviau vykdyti jaunimo mainų programas. Toliau ponas Sonik. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ašton pristatė ponas Sulvin kaip e, Rusijos klausimų ekspertą. Todėl aš nečiau pasinaudoti progą ir pateikti keletą klausimų. Ar išorės veiksmų tarnyba remia Europos komisiją ginčia tarp Gazprom ir Europos komisijos? E, turiu galvoje ginčą dėl energetikos paketo ir kitos su tuo susijusios veiklos. Ką Jūs apie tai galvojate? Kaip vertinate Gazprom ir Europos komisijos perspektyva, konflikto perspektyvas? Kitas dalykas. Lenkijos užsienio reikalų ministras neseniai susisiekė su pone Ashton ir paprašė, kad e, būtų suteikta pagalba e, atsijimant Tupolev lėktuvo katastrofos aukų palaikus. Kaip žinia, mūsų prezidentas net žuvo toje katastrofoje, o Rusija nenori mums uh, E, atitinkamos e, tyrimų medžiagos gražinti. Prieš e, Rusijos ir ES vadovų susitikimą šis klausimas buvo keliamas. Ar jūs įsivaizduojate, ponė Sulvin, kad jūsų tarnyba ir toliau darys spaudimą ir galiausiai mes, tas mūsų prašymas bus patenkintas? Ačiū kolegoms už užduotus klausimus. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Osolivanui, prašome. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į skirtingus klausimus, nors žinau, kad turbūt sunkiai man seksis pavaduoti ponę Baroninę Ašton. Dėl pirmojo klausimo galiu pasakyti, kad mes esame atskaitingi už e, tarnybos, e, tarnybai skirtas lėšas administracinėms e, funkcijoms vykdyti, taip pat ir toms funkcijoms vykdyti, už kurias mes esame teisingai, ties, tiesiogiai esame atsakingi. Taigi galiu pasakyti, kad e, mūsų EIVT institucija nėra nauja apskritai kaip tokia. Tiesiog yra dvi naujovės, kad e, tarnybos e, biudžetas e, yra griežčiau prižiūrimas, mes turime pateikti ataskaitą, kaip jis buvo mm, panaudotas. Toliau, kad kita naujovė yra tai, kad mūsų tarnybos vadovė yra baroninė Ašton ir tai, kad mes turime bendradarbiauti su kitomis institucijomis. E, dėkoju auditorumams už tai, kas buvo pasakyta dėl e, mūsų e, veiklos. Lauksime daugiau informacijos apie mūsų visų struktūrų darbo įvertinimą, tačiau džiugu, kad didelių problemų nebuvo užfiksuota. Aš dirba, dirbu šitą darbą ilgą laiką. Ir 2011 metais žinau, kad na, E, standartų užtikrinimas yra ilgalaikis dalykas ir e, problemų kartais negalime išvengti, tačiau aš pasikliaunu tais mechanizmais, kurie yra sukurti, nors e, mes dirbame sudėtingose aplinkybėse, tam tikrose šalise, kur tikrai sunku visą laiką stebėti, kaip, yra, kaip tie visi mechanizmai veikia ir kaip yra laikomasi standartų. Uh, Toliau jūs esate pateikę pavyzdžių, e, pasiūlymų, ponas Odi, e, ir pasiūlymų. Aš esu įsitikinęs, kad EIVT e tarnybos sukūrimas yra naudingas ES ir valstybėms narėms, nes valstybės narės pakeis savo požiūrį į E, dvišalius santykius su šalimis. Mes sukūrėme didesnę sinergijų galimybę ir jūs esate teisus, teikdamas, kad bendradarbiaudami kartu trečiosios šalyse e, galėtume mm, na, dirbti tose pačiose patalpose. Ir toks, tokia turėtų būti ateitis. E, lengva pasakyti, tačiau sunku visą tai įgyvendinti ir esu įsipareigojęs to siekti. Tačiau jeigu jūs susisieksite su valstybėmis narėmis e, iš Skandinavijos šalių, kurie, tarkim, sukūrė įsteigė savo diplomatinės tarnybas vienose patalpose, jie pasakys, kad iš tiesų e, na, sunku įgyvendinti tokį dalyką, kadangi reikia koordinuoti patalpų nuomą, darbuotojų samdymą ir taip toliau. Tačiau mes esame įsipareigoję e, visose sostinėse bendradarbiauti su valstybių narių e, diplomatinėmis tarnybomis, kad būtų galima pasiekti didesnės energijos. Pavyzdžiui, Ispanijos diplomatinėse tarnybose mažinant darbuotojų skaičių mes perėmėme E, juos į mūsų tarnybą. Pavyzdžiui, Vietname taip pat e, e, bandome sukurti vieno langelio principą, vizų išdavimo vieno langelio principo įgyvendinimą. Ir tokiu būdu mes galime tiesiog parodyti, kaip naujoviškai gali bendradarbiauti EIVT su nacionalinėmis diplomatijomis trečiosiuose šalyse ir kad tai yra naudinga e, mokesčių mokėtojams taip pat ir nacionaliniu lygmeniu. Taigi puiku, jeigu būtų toliau dirbama šiuo klausimu ir žiūrima, kaip e, na, tas didesnis, glaudesnis bendradarbiavimas, tos energijos būtų pasiektos kuo galima greičiau. Buvo organizuoti keli susitikimai su nacionalinėmis tarnybomis, kurios administravo patalpas ir galvojo apie e, tolesnį reorganizavimą ir apie galimybės, e, tolesnės galimybės. Dėl daugia kalbiškumo uh, užtikrinsime tą daugiagalbiškumo principą mūsų internetinėje svetainėje. E, jūs žinote, kad daugiakalbiškumo klausimas Europoje man yra labai aktualus, kadangi tai yra e, mūsų tarnybos e, vienas iš stiprių dalykų ir jis turėtų būti taip pat tobulinimas. Dėl mobilumo klausimo. Tarnybos viduje mes tiesiog siekiame uh, E, užtikrinti e, tam tikrą judumo mechanizmą, kad 25 e, procentai mūsų personalo būtų perkelti į kitą vietą. Taigi tam turi, turi būti tam tikras rotacijos mechanizmas. Ir mes sukūrėme panašų rotacijos mechanizmą ir atstovybėse. Ir galima sakyti, vadovybėse. Tokiu atveju mes sukūrėme daugiau galimybių žmonėms judėti ir tuo pat metu mes e, norime paskatinti žmonės suprasti, kad jeigu nori padaryti karjerą diplomatijos rytyje, taip pat turi tam tikrą na, laiką dirbti ir e, atstovybėje. E, toks, toks mechanizmas e, nėra tiesiogiai nukopijuotas nuo komisijos ar tarybos, nes e, pastarosios neturėjo savo atstovybių. Tačiau, na, tas mechanizmas turi būti taikoma šiek tiek e, lankščiau, nes, e, tarkim, kai vyksta labai e, svarbios dėrybos, negali tiesiog paimti ir perkelti žmogaus į kitą vietą. Tačiau, bet kuriu atveju, pagrindinis tikslas yra tiesiog užtikrinti kas kiek laiko ketvirtadalio žmogu, žmonių judumą. Ponui Salafranka, dėl Dėl rinkimų misijų. Mes e, galime pateikti Jums konkrečią informaciją, kiek e, lėšų e, šiam klausimui buvo skirta. Svarbiausias klausimas yra saugumas. Nežinote, kad stebėjimo misijos yra vykdomos tokiuose nesaugiuose šalyse, tačiau jeigu pageidaujate, mes galime pateikti daugiams informacijos. Dėl aukšto lygio pareigūnų E, samdymo ponios Greslė klausimas. Aš priemiau domintą, ką jūs pasakėte. Ir aš nemanau, kad mes nukrypome ženkliai nuo to, kas yra daroma valstybių narių lygmenio. E, Europos Sąjungoje yra daugiau e, aukšto lygio pareigūnų mm, nes tiesiog yra toks poreikis. E, reikia atsižvelgti ir žmonių galimybės bendrauti su treč, trečiųjų šalių e, atstovais. Mes, aišku, na, paveldėjome tam tikrą situaciją, kai buvo e, daug aukšto lygio pareigūnų iš tarybos ir iš komisijos, uh, E, tačiau nereikėtų pamiršti ir e, geografinio principo užtikrinimo. Kitais metais, e, na, galbūt nemažai žmonių išeis į pensiją ir nauji žmonės galbūt bus priimami jau ne į tas pačias pareigas, tačiau į žemesnio lygio pareigas. Toliau dėl darbo naštos įvertinimo. Mes atlikome įvertinimą siekiant užtikrinti, kad e, lėšos e, būtų skiriamos e, ten, kur jų reikia. Tarkim, Lotynų Amerikoje neišleidžiama daug, todėl kad nėra vykdoma daug veiklos, daug daugiau veiklos vykdoma Afrikos kontinente, būtent ta, ten ir reikėtų daugiau skirti lėšų. Taip pat mes atliekame patikrinimą, ar at, atstovybėse turime tinkamus žmonės, tinkamose vietose. Suprantu, kad kai kuriuose atstovybėse trūksta darbuotojų ir žmonės atlieka naujas užduotis lyginant su tuo, kas buvo anksčiau, kai už tas užduotis buvo atsakinga komisija. Pone Greslė, Dėl samdymo kaštų. Negaliu pasakyti konkrečių skaičių, tačiau, na, pasitikslinsiu, e, kiek kainuoja tas samdymo procesas. Galiu pasakyti, kad buvo susidaręs ypatingas laikotarpis ir nemanau, kad jis kartosis. Turime, turėjome paskelbti na, daug skelbimų, sulaukėme 9000 e, paraiškų, Ir tikrai, na, tai nėra toks, tokia įprastinė e, samdymo e, procedūra. Ir nemanau, kad ateityje kartosis toks intensyvus samdymas. O kai dėl samdymo efektyvumo, tai ne mes turime na, priimti sprendimą. Tiesiog mes e, glaudžiai bendradarbiavome su komisija, taryba, su valstybėmis narėmis, e, atrinkdami paraiškas, atrinkdami kandidatus. Ir aš prašiau, kad kiekvienas kandidatas pateiktų savo nuomonę apie samdymą. Ir atsakymai buvo tai, kad e, na, samdymo procesas yra, buvo sudėtingas, tačiau mes puikiai susitvarkėme. Ar žmonės mm, na, buvo iš anksto pasirinkti? Mm, nežinau. Kai kurie žmonės tikrai yra puikus. Ir Tačiau tai nereiškia, kad mes neturime dėl to renkti iškaus ir skaidraus samdymo proceso, procedūrų. Bet kuriuo atveju aš manau, kad na, mūsų procedūros yra pakankamai skaidrus, nors gali, gal visą laiką yra galbūt ir kritikuojančių. Dėl e, sutaupytų lėšų Mes iš tiesų norėtumėm sutaupyti lėšų, tačiau tam reikėtų pakeisti reglamentus, darbuotojų statutą ir šis klausimas mums yra labai aktualus, pavyzdžiui, kaip e, išmokos e, išėjus į darbą, atostogų e, dienpinigiai ir taip toliau. Taigi tiesiog stengiamės visą situaciją administruoti, ko galima efektyviau ir apie pasiektus rezultatus jūs informuosime. Dėl atsakomybių pasiskirstimo viduje yra, esame parengę dokumentus, kurie visą tai išaiškina. Jeigu norite, jums galiu e, pateikti, aišku, žinote, organizacinėje struktūroje negali atspindėti visko, e, tarkim, lentelė, kurioje yra pateikta ta organizacinė struktūra, tu negali taip detaliai visko išaiškinti, kas ką daro. Bet e, vidinius dokumentus, jeigu norite, galiu jums pateikti. O kai dėl e, mokymų, tai duomenys gavome iš DEFCO kolegų, bet kuriuo atveju apmokymai yra labai svarbus dalykai ir turi būti tinkamai organizuoti. sorry, I just mislaid my notes now. Um, yes, Mr. Vaughan. Panas Vaughan. Dėl iššūkių. Visų pirma, ačiū, kad uždavėčiai klausimą. Taip, didžiausias iššūkis su kuria susidūrėme, tai buvo sukurti savas sistemas dėl biudžeto valdymo, personalo valdymo, audito, duomenų apsaugos, prieigos prie dokumentų ir taip toliau. Visas tas institucijos aparatas turėjo būti sukurtas, kai mes kūrėmės ir iš tikrųjų tai prireikė, pareikalavo laiko ir nebuvo lengva tai padaryti, turint omenyje toliau vykstančias operacijas, tai darbo tą tasą, reakciją į krizės ir taip toliau. Dabar dėl um, palūkanų normų e, sviravimo. Pavyzdžiui, kai euro uh, tarifas nukrita 5 procentais um, palyginti su doleriu, tai aišku, kad uh, suma mūsų biudžete išauga. Tai reiškia, kad e, kai eina kalba apie tokią tarnybą, kuri veikia užsienyje, tai aišku, kad mes labai esame priklausomi nuo valiutų kursų keitimosi. Tai yra tas pats kaip ir su nacionalinėmis e, ambasadomis ir e, aišku, kad valiutų kursų keitimasis labai įtakoja mūsų išlaidas. Dabar Iššūkis, aišku, didžiausias yra ekonominis iššūkis, nes e, jaunimo nedarbas, aišku, vienas iš rimčiausių e, dalykų e, krizės kontekste. Aš nuoširdžiai tikiu, kad dalis Mm, problemos sprendimo ir aišku, ES didesnis dalyvavimas globalioje ekonomikoje, aišku, kad didelė dalis ekonomikos augimo įvyks už ES ribų ir aišku, mes turime kaip galima labiau dalyvauti tose procesuose, kad gautumėm daugiau naudos per visus mūsų procesus ir aišku, mūsų delegacijos dirba labai glaudžiai su verslu vietoje per įvairius um, amatų ir verslo rūmus, ar tai būtų tokies, ar tai būtų Vietnamas. Um, Mes labai glaudžiai dirbame ir su Europos įvairiais e, prekybos amantų rūmais, kurie veikia vietoje, tose valstybėse. Mes taip pat pedame ir toms valstybėms E, tų valstybių įmonėms, kurios nori padėkti į mūsų rinkas. Ir priekybos generalinis direktoratas tikrai labai daug dirba ir turi labai daug informacijos, kurie irgi dalyjasi um, dėl e, darbo užsienio rinkose. Tikrai mes labai pasišventę esam šiam darbui e, su mm, verslo organizacijomis, su Business Europe, su įmonių atstovais labai glaudžiai dirbame žiūrime, kaip EIVT gali, galėtų padėti Europos verslo, Europos ekonomikai, užtikrinant mūsų buvimą tose valstybėse ir kad eštin um, delegacijų vadovų susitikimą, kuris įvyksta kasmet rugsėjo mėnesį, apie tai kalba ir tikrai tai labai vertinama. Yra, ir, ir mūsų ambasadoriai labai vertina tą darbą. Dabar dėl e, pirmininkė Rusijos klausimo. Atsiprašau, aš tik norėjau atsakyti jūsų klausimą dėl Rusijos. Vakar užsienio reikalų komitete pateikiau briefingo informaciją dėl vadovų sutikimo. Aišku, kad e, energijos klausimas yra labai svarbus. E, mūsų santykius su Rusija, Rusijos kolegos kelia klausimų dėl trečiojo paketo energetikos. Um, Aišku, kad visoje Europos Sąjungoje bus taikomas trečiasis paketas ir mes norėtumėm naudoti tą lankstumą, kuris yra numatytas tame pakete, kad uh, išimtinėmis e, situacijomis galėtumėm, aišku, e, tinkamai veikti, bet Gazprom ir kiti operatoriai turi tinkamai, aišku, veikti. Mes nekalbėjome apie antitresto klausimą, nes, aišku, eina kalba apie verslo konfidencialumą, tai nėra politiniai dalykai, tai yra kitaip atliekama, va, atitinkamos yra procedūros, pavyzdžiui, kaip ir su Microsoft žymiuoju pavyzdžiu visi žino, kaip viskas vyksta. Tai iš tikrųjų mm, mes nenorėtumėm, kad Rusija jisai e, mus kaltintų, jog e, viena įmonė tapo auka e, šiuo atveju, palyginti su kitomis. Ketešim tikrai labai skiria daug dėmesio, aš galiu jūs patikinti šiais klausimais ir, ir, ir kitais, arba, pavyzdžiui, Italijos karinių ir laivyno klausimas, pavyzdžiui, ar, ar kiti dalykai kartais yra labai delikatus, bet kai valstybė narė paprašo mūsų pagalbos sprendžiant tarptautinę problemą su kažkuria valstybė, mes tengiamės kiek įmanoma padėti, suteikti kiek įmanoma daugiau pagalbos tokiuose situacijose, e, konkrečiai m, mm, sprendžiant problemą ir, ir tikrai kiek įmanoma, kiek tai yra laikoma naudinga, mes tengiamės prisidėti prie problemos sprendimo. Pirmininkė, aš tikiuosi atsakiau į jūsų klausimą klausimus, tikrai labai platus spektras tų klausimų. Mes mielai ir toliau su atskirais parlamento nariais, pranešėjais labai glaudžiai dirbsime, kiek jums bus reikalinga. Mes esame pasirengę pateikti informaciją ir raštu, ir žodžiu, kiek tik jūs pageidausite. Ačiū. Dziękuję bardzo e, panu Sullivanowi. Ačiū e, ponui Sullivanui. Dar turime mm, du narius, kurie norėtų pasisakyti šiais klausimais. Pane Greslė, dar noriu užduoti klausimą ir panui Pinkstanui, taip. Ir jei teisingai supratau, dar Ponios Greslė buvo klausimas, pana Pinksenė, ar jūs norėtumėt, pana Pinksenė, atsakyti? O jei taip, ačiū pirmininkė, gal galėtumėt suteikti žodį mano kolegai ponui Tome dėl kito klausimo, o, o noriu pasakyti, kad kai audito rūmai nusprendė atlikti EIVT e auditą, mes abiejose savo E, rūmose, e, trečiose rūmose, kurie yra atsakingi už išorės veiksmus, išorės politiką aptarėme šį klausimą ir taip pat antrose rūmose, mm, e, kuriems priklauso ponas Tome, irgi aptarėme šios klausimus, nes tai yra administracinių išlaidų sritis. Ir galiausia abiejų rūmai sutarė atlikti vieną bendrą jungtinį auditą Bet noriu aiškiai pasakyti, kad šis auditas tikrai apims tuos dalykus, kurie yra susijęs su administracinėmis išlaidomis, pavyzdžiui, pastatų politika. Taigi, auditas bus gan visapusiškas, išsamus. Kol kas dar nenusprendėme trečiose rūmose, kokia bus mm, tos audito dalies apimtis, bet tikrai, aišku, bus politikos dalykai ir administracinės išlaidos bus abis rytis apimtos, tik kol kas dar ne visiškai aiški apimtis. Tai tiek aš noriu atsakyti į ponios Greslė klausimą ir jei dabar, pirmininkė, leistumėm ponas Tomi, mm, gal kitus dalykus atsakytų, kur, dėl kurių teiravosi pana Greslė. Bardzo proszę. Pirmininkas, prašau, panas Tome, ar jūs pageidautumėte atsakyti? Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu priminti jums, kokia yra mūsų atliekamo darbo apimtis kalbant apie administracinės išlaidas. Devintame audito rūmų ataskaitos skyriuje mes kalbame apie visų institucijų mm, administracinės išlaidas, viena iš jų yra EIVT. Ir audito rūmai daro išvedą, kad 2012 metų administracinės išlaidos mm, buvo be e, svarbių pažeidimų. Klaidų e, lygis buvo 0,5. Vienas procento toks būtų paklaidų lygis, įvertinant 55 audituotas transakcijas. Mes taip pat atlikome e, savo darbą dėl sistemų kontrolės. Šiuo atžvilgiu mes nustatėme tam tikrų silpnųjų vietų, kai eina kalba apie EIVT, kaip kolega panas Vinkstan pasakė jau ir mes atitinkamas rekomendacijas šio klausimu pateikėme. Be to buvo keltas um, klausimas dėl specialiųjų aplinkybių, um, pagal kurias mes vertiname EIVT ir mes uh, planuojame savo metinį darbą ir rizikos analizę, mes grindžiame savo ankstesniais auditais vidaus audito ataskaitomis taip pat ir atitinkamų tarnybų ataskaitomis ir atitinkamai dėl EIVT darbo mes nustatėme, kad rizika kyla dėl tų aplinkybių, kuriomis dirba EIVT kaip nauja tarnyba, apie tai jau buvo kalbėta, generalinių direktoratų ir atitinkamų tarnybų e, bendarbiavimas, aišku, yra pakankamai sudėtingas darbas, be to mes galvojame, kad yra sunkumų susijusių bendrai su e, šios tarnybos darbo pobūdžiu, kai eina kalba apie delegacijas e, užsienio šalise. Ačiū. Merci. Alors, nous avons encore trois personnes. Euh, Ačiū, dar trys žmonės nori pateikti klausimus. Ponas, ponui Sulivanui, ponas Šikerskis, ponas Saudi ir ponė Gresler. Ir po to baigsime dyskusję. Ponas Šikerski. Ja mam krótkie pytanie, czy... Labai trumpas klausimas. Noriu sužinoti, ar jūsų darbuotojai ar tarp jūsų darbuotojų yra ir žmonės, kuriuos komandiruoja e, tam tikrų padalinių specialiais klausimais žmonės. Pavyzdžiui, e, ar Rusijoje yra žmogus, e, kuris e, dirbdamas energetikos klausimais galėtų būti komandiruotas dirbti Europos komisijos generalinėme direktorete e, atsakingam už energetiką. Ar yra tiesioginiai ryšiai? Ar ekspertai iš e, tam tikrų generalinių direktoratų gali būti komandiruojami spręsti tam tikrus specialius klausimus. Nes generaliniuose direktoratuose yra patyrusių puikių specialistų, aš kalbu apie ekspertus, nebūtinai politikos ekspertus, bet konkrečių sričių, konkrečių temų ekspertus. Aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, kad Rusijoje energetikos šaltiniai yra labai svarbi tema, tai turbūt ten tokių žmonių jie rastų. Pone Saudy, ponė pirmininkė, atleiskit, kad aš vis kartuoju, bet vis dar nesupratau, koks yra audito perimetras. Aš norėčiau sužinoti, ką mes parlamentarai galime kontroliuoti. Visose demokratinėse valstybėse parlamento tikslas kontroliuoti vykdomąją valdžią. Labai svarbu, kad tokia kontrolė galėtų numatyti ir sankcijas. E, pavyzdžiui, jeigu mes atsisakome e, patvirtinti e, komisijos biudžeto įgyvenimą, mes turim galimybę ją, jos pasitikėjimą bijoti ar ją atstatinti. Jeigu aš teisingai suprantu, mūsų biudžeto e, įgyvenimo patvirtinimas yra susijęs tik su administracinėmis išlaidomis. Taip pat supratau, kad yra trys audito rūmų nariai, kurie laikosi nuomonės, kad e, operatyvinės išlaidos e, turi būti kitaip kontroliuojamos. Jeigu e, mes. E, turime administracinių išlaidų ir operatyvinių išlaidų, veiklos išlaidų kontrolę. Tai e, ką beturi tvirtinti Europos parlamentas? Aš teikiu šį klausimą, nes, e, kaip žinia, e, ateityje reikės tvirtinti kitų biudžetų įgyvendinimus. ES piliečiai mūsų klausia, ką jūs darote kontroliuodami biudžetą ir aš norėčiau dabar aiškiai žinoti, dėl ko parlamentas balsuos. Madam. Ačiū, ponė Greslė. Aš labai atsiprašau, bet e, aš noriu irgi vieną klausimą pasiaiškinti. Visuomet e, malonu gauti atsakymą į klausimą, kurio net neklausi. Auditorumams e, norėčiau pasakyti, jūs rengiate specialią ataskaitą išorės veiksmų tarnybai. Ir ten yra įrašyta nemažai prašymų, tokių norų, kas toje ataskaitoje turėtų būti aptarta. Darbuotojų prieimimo tvarka, vyriausiosios įgaliotinės išlaidos. Aš e, nežinau, ar audito rūmai tikrai suprato, kad tą reikia patikrinti. Aš noriu sužinoti, ar jūs aiškiai suprato, ką aš klausiau. Aš manau, kad. E, Pone Sulivan, jūs turėjot laiko pamarsyti ir gal galėtumėt atsakyti pateiktuosius klausimus. Taip, ponė Sikerski, trumpas atsakymas būtų toks. Taip, mes e, turime Europos komisijos generalinių direktorato ekspertus ir specialistus skirtingose mūsų delegacijose ne tiek, kiek reikėtų. Tai yra labai rimtas iššūkis, nes Europos komisija pati susiduria su personalo sunkumais būtent dabar. Mes norėtume, kad būtų daugiau komisijos generalinių direktoratų specialistų, ekspertų iš energetikos mokslinių tyrimų, vidaus reikalų ir teisingumo generalinių direktoratų. Europos komisija e, labai daug steng, labai stengiasi, kad būtų rasta papildomų etatų šiais metais ir e, tada mes galėtume geriau darbo krūvį paskirstyti. E, Vertinę delegacijos darbo apimtis mes stengiame perpaskirstyti komisijos siunčiamus žmonės. Bet aš taip pat noriu pabrėžti, kad mes labai glaudžiai bendradarbiavome su vidaus reikalų generaliniu direktoratu. E, mūsų delegacijoje Maskvoje yra energetikos specialistas. Jis labai uh, glaudžiai palaiko ryšius su energetikos generaliniu direktoratu Briuselėje, nes ES politika energetikos klausimais yra pirmiausia komisijos delegacijos e, atsakomybė, e, jos tos politikos skleidimas yra Europos komisijos delegacijos e, atsakomybė. Pone Audy, formaliai Europos parlamentas duoda uh, E, patvirtinimą administracinėms išlaidoms. Pone Ašton būtent už tai yra atsakinga. Ir tai yra atskira tarsi dalis. Lygiai taip pat jūs e, turėjote e, Europos komisijos biudžeto įgyvendinimą patvirtinti, bet Polis, ponė Ašton irgi yra už tai atsakinga, nes ji yra vicepirmininkė ir kaip Europos komisijos kolegijos dalis, ji yra atsakinga už užsienio politikos priemonės e, ir jų gyvenimą per atitinkamas Europos komisijos tarnybės, kurios dirba su ponė Ashton. ES e, teigimo sutartis neleido Europos komisijai perduoti tam tikrų biudžeto dalių valdymo tiesiogiai Europos išorės veiksmų tarnybai. Tačiau formaliai šiandien mūsų diskusijos tikslas, jeigu aš teisingai suprantu ir gal pirmininkas patvirtins, yra būtent uh, administracinės Europos išorės veiksmų tarnybos išlaidos. Aš suprantu, kad, kaip ponia Aštan sakė, e, mes negalime e, šios biudžeto, šio formalaus biudžeto išimti, tams ištraukti iš konteksto e, bendro išorės veiksmų tarnybos biudžeto, kuris yra žymiai platesnis. Audito rūmai tirinėdami mūsų e, sąskaitas, apskaitas, pirmiausia sutelkė dėmesį į išorės veiksmų tarnybos administracinės išlaidas, į tai, kaip jos buvo išleistos, kaip jos buvo panaudotos. Taigi tiek aš jums galiu pasakyti, e, atsakydamas jūsų klausimą. Aišku, politinis kontekstas yra žymiai platesnis, aš tą suvokiu, bet už tai ne aš jau esu atsakingas. E, Taip, Pone Pinkson, ar jūs norėjote atsakyti ponios Gresler klausimą? Taip, labai trumpai, ponė pirmininkė. Žinoma, ponė Gresler, mes e, supratome jūsų klausimus. Ir pono Fazakas e, e, klausimų, ponas Fazakas tos klausimus irgi aps, aptars. Bet mes sprendimo dėl apimties nesame prieėmę ir nežinome, kokie bus tiksliai audite išvardinti punktai. Uh, Bet mes jūsų klausimus tikrai išgirdome ir supratome, juos pasižymėjome, mes abu ir labai atidžiai jūsų visuomet klausome. Ačiū už klausimus, tarp kitko. Dabar jau mes prieartėjome prie e, šios e, mūsų posėdžio dalies pabaigos. Labai dėkoju ponui Sulivanui. Euh, nous allons procéder maintenant euh, vote. Dabar perėsime prie balsavimų. Pana Žampiero D. parengta nuomonė dėl Europos investicijų banko 2011 metų metinės ataskaitos. Oui. Monsieur Gayer. Taip, panas Gair. Ačiū pirmininkė. Na, mūsų frakcija yra priimtini pono Odį pakeitimų pasiūlymai, taip pat e, manau, kad mes galime balsuoti už visus tos pakeitimus kaip už vieną paketą. Zap. E, zaproponowane dwa bloki. E, Ačiū. Siūloma balsuoti dėl dviejų blokų pakeitimų. Jei visi sutinka, tai tuomet balsuosime dėl bloko pakeitimų mm, nuo pirmo iki dešimto, tai būtų pirmas blokas, antras blokas pakeitimų būtų pakeitimai nuo vienuolikto iki penkiolikto pakeitimų. Tai siūlau taip ir daryti. Taigi, pirmasis pakeitimų blokas nuo pirmo iki dešimto pakeitimai. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Ačiū. Pakeitimai patvirtinti. Antras blokas. Nuo 11 iki 15 būtų pakeitimai. Kas už, kas prieš. Susilaiko.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 Ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Keturiolika už, nėra balsavusių prieš ar susilaikiusių, taigi šią nuomonę patvirtiname. Ačiū. Ponas Žampierodį. Aš tik norėčiau padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui ir Europos investicijų banko tarnybų darbuotojams, kurie tikrai ištaisė ir mano e, kai kurias klaidas ir prisidėjo prie šios nuomonės rengimo. Ši nuomonė bus perduota atsakingam komitetui dėl EIB reglamento rengimo. Ačiū, pirmininkė. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Pierre. Euh, Ačiū Žanai Pierui. Mes baigiame šį posėdį, toliau susitiksime sausio 21 dieną 15 val. Briuselėje. Taip pat bus e, sausio 22-24 dienomis mūsų posėdžiai. Ačiū ir iki kito pasimatymo.